everybody, and uh, I think we should start this hearing about uh, women and climate change. I'm also gonna switch over to. Labą dieną, pradedame klausimus moteris ir klimato kaita, o dabar pereisiu į švedų kalbą. Jei nesuprantate, prašau, užsidėkite ausines ir klausykitės vertimo. At, uh, at Kągi, labai malonu, kad šiandieną surengime šį klausimą ir labai įdomu tai, ką mums pasakys specialistai. Klimato kaita liečia mus visus. Kasdien konstatuojamos klimato kaitos pasiekmes ir jos skirtingai įtakoja žmonių gyvenimą. Tačiau tai nereiškia, kad klimato kaitos pasiekmes vienodai liečia visus žmonės ypatingai skaudžios klimato kaitos, pa, klimato kaitos pasiekmes e, neturtingiams žmonėms gyvenančiams pietinėje hemisferoje. Tačiau visi e, e, nukenties nuo klimato kaitos ir tenka nu, konstatuoti, kad moteris klimato kaita liečia labiau negu vyrus. Apie tai šiandien ir kalbėsime, padiskutuosime ir mm, panalizuosime padėtį. Ir manau, kad prisime išvadas, kad uh, Kalbant apie klimato kaidą, kovos su klimato kaitos ir pristaikymo prie jo priemonės reikėtų atsižvelgti ir lyčių skirtumų aspektus, nes kitaip nebus visapusiškai įvertinta klimato kaita kaip fenomenas. Me, vyrai išnaudoja daugiau energijos, vyrai paprastai yra, turi sukaupę daugiau valdžios savo rankose ir priima sprendimus. Šiandieną šiek tiek vėluojame pradėti klausimą, atsiprašau dėl to. Koni Heldegard, komisarė, uh, atvyks į mūsų tarpą, tenka jo šiek tiek palūkėti. Ji atvyks iš karto, kai tik nusileis jos lėktuvas. Ir dabar norėčiau prasvei, suteikti žodį Nikol Kilnilsen, kaip pranešiai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau priminti Vandarimą Tai, kuri yra neseniai mirusi. Norėčiau priminti šios aktyvistės žodžius, tikriausiai kai kurie iš jūsų žinote juos. Vangarimatai vyras teisme skirybų e, metu pasakė, kad jį per stipri, per nelik išsilabnusi, per nelik užsispyrus ir per nelik sudėtinga yra ją kontroliuoti. Taigi citavau jos vyrą ir ypatingas dalykas. Mandry Matas 27 metais pradėjo žaliojo uh, diržų mm, judėjimą. Ji pasirūpino, kad būtų sudinta milijonai medžių, jis sukūrė 50 tūkstančių darbo vietų moteriams, nes Vandari Matai dėjo daug pastangų tam, kad būtų rūpinamas moterų reikalais. Ir ji prisidėjo prie to, jog Afrikoje ir visame pasaulyje moteris e, labiau vertinamos, o tarptautiniu e, lygiu jį pasiekė tai, kad afrikietis būtų žiūrima ne kaip jaukas, o kaip savarankiškas asmenybės, kurios yra atsakingos už pačių savo gyvenimą. Taigi tai yra svarbiausia pamoka, kurios galime iš jos pasimokinti. Norėčiau pridurti dar štai ką. 2004 e, metais jai buvo suteikta Nobelio premija už visapusišką jos darbą apimanti tokius svarbius aspektus kaip žmonių teisės, demokratija ir, kas labai svarbu, moterų teisės. Taigi, iš karto ir perėmė prie mūsų klausimo temas. Ir mūsų klausimo pradžioje norėjau priminti šią iškilę moterį. Labai malonu, kad šiandieną mūsų tarp yra tokių įdomių e, ekspertų, kurie leis pasižiūrėti į šią kompleksišką temą iš skirtingų perspektyvų. Moteris ir klimato kaita. Tai Galbūt sąsaja nėra labai logiška. Aš rengiau pranešimą apie klimato kaitą ir jeigu dabar e, kam nors pasakau, kad rengi pranešimą pavadintą moteris ir klimato kaita, tai neretai žmonės nustemba, yra priblokšti ir tarsi mano, kad čia į vieną krūvą suplakti nesisijantis dalykai. Tačiau kita vertus puikiai suvokiama, kad klimato kaita vienodai paliečia visus planetos gyventojus. Jeigu gyveni ramiojo vandenino saloje, kurios gal po 50 metų nebeliks, arba JAV ar Europos miesto turtingame e, rajone, tai galbūt klimato kaita žiūrėsi skirtingai, nes ir klimato kaitos pasakmes priklausomai nuo to, kur gyveni, e, bus skirtingos. Taigi, Svarbus yra tokie veiksniai, kaip e, struktūrinis ir institucinis e, solidarumas, e, skurdas, turtas ir taip toliau. Visa tai yra skirtingi veiksmiai, kurie sąlyga galimybę pristaikyti prie klimato kaitos. Taigi kaip yra su moterimis? Galbūt reikėtų pasirinkti temos pavadinimą mm, skurdas ir klimato kaita arba atskirtis ir klimato kaita. Bet nors moteris ir nėra kažkokia homogeniška grupė, bet vis dėlto yra bendras vardiklis vienintis visas moteris. Moterų sveikatos poreikiai yra išskirtiniai E, kaip reikia atsižvelgti tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, e, menstruacijos, e, neštumas, gimdymas, taip pat reprodukcinė sveikata. Taip pat reikia nepamiršti, kad moteris turi prastesnę prieigą prie finansinių išteklių ir turto. Ir tik vienas procentas viso turto pasaulyje priklauso moterims. 70 procentų e, tų asmenų, kurie per dieną turi išsiversti mažiau nei dolerių, yra moteris. Taip pat moteris yra nepakankamai atstovaujamos tuose sluoksniuose, kuriuose yra primami politiniai ir ekonominiai sprendimai. 17 procentų parlamento narių mm, vidutiniškai yra moteris. Aišku, Danija yra jau nemažai pasiekusi tam, kad šis nuošimtis būtų didesnis. Moteris atlieka didelę neapmokamo darbo dalį, kaip kad pavyzdžiui vaikų ir neįgalių ar senyvo amžiaus žmonių priežiūra, taip pat ir darbas namuose yra moterų veiklos sfera, du trečdaliai namų darbo yra atliekami moterų. Tačiau E, tik 10 procentų pasaulio paimų tenka moterims. Taip pat reikia atsižvelgti į tokias temas kaip seksualinis smurtas. Didžioji aukų dalis šioje srityje yra moteris. Taip pat reikia nepamiršti, kad 80 procentų visų pabėgėlių yra moteris. Tai reiškia, kad apie klimato kaitą lyties aspektas iš ties yra labai svarbus. Matau, kad kaip tik atvyko ponia komisarė, palūkėkime, kad ji galėtų atsisėsti ir jai bus suteiktas žodis. Ačiū. donner la parole, hein, on est d'accord. Ja, jag är glad <laughs> att vi nu har... Kągi. Labai malonu, pasveikinti mūsų tarmę Konį Hildegard, ji yra už klimato kaitos klausimus atsakinga komisarė ir tiesiog suteikė jai galimybę atsisėsti. Sveikinu atvykus į mūsų tarpą, ponė komisarė, ir tuo sutiksiu jums žodį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 Mes taip pat žinome, kad klimato kaita veikia moteris ir vyrus skirtingai. Toks pažeidžiamumas yra susijęs ne tik su aplinkosauginėmis jėgomis, bet taip pat ir su socialinėmis sąlygomis. Besivystantis pasaulis neša klimato kaitos naštą. Ir ypač moterys skurdžiausiose ir mažiausiai išsivyščiusiuose valstybėse bus labiausiai pažeidžiamos. Neturėčiau Jums priminti, kad 70 procentų skurdžiausių pasaulyje žmonių išgyvena e, už mažiau negu kad vienas doleris per dieną ir tai yra moteris. Tokios moteris yra atsidursios tiesiog visuomenės gyvenimo paraštėse ir neša tiesiog neproporcingą naštą. Pateiksiu vieną pavyzdį. Bangladeše esu mačiusi štai ką. Po labai rimto ciklono moterų aukų skaičius buvo daug, daug didesnis. Tai Jos buvo penk... beveik penkios moterys vienam vyrui. Ir taip įvyko dėl tam tikrų socialinių dalykų. Tose, tokiuose valstybėse religija nurodo, kad moteris negali palikti savo namų, kuomet jų nelydi vyrai. Taigi tokios moterys turėjo pasilikti namuose, prasidedant potviniui. Taigi tokios aplinkybės taip pat rodo situacijos rimtumą. rimtumą. Kalbant apie galimybę pasinaudoti energetikos ištekliais, Tokios moterys turi eiti vis toliau, kad galėtų pasirinkti malkų savo kasdienėms reikmėms. Pavyzdžiui, tai, jog tokios moterys galės leisti savo vaiką į mokyklą, apriboja galimybės. Taigi būtina į tai atsižvelgti, kuomet mes diskutuojame apie klimato kaitą, kadangi moteris jaučia didžiausią to pasiekmes. Uh, Skirtingas darbo pasidalymas visuomenėse rodo, kad vyrai ir moterys junta skirtingai klimato kaitos pasiekmes ir nevienodai gali prie jų prisitaikyti. Taip pat ir migracija skirtingai veikia moteris. Moteris, kurios gali migruoti, susiduria su didesnė rizika, jog nukentės nuo smurto paremto lytimi. Taip pat Tokioms moterims reikia didesnės socialinės paramos. Skurdžios moteris mažiau gali naudotis gamtiniais ištekliais ir apskritai turi mažiau išteklių susidoroti su sezoniniais, sezoninėmis nelaimėmis ir gamtinėmis katastrofomis. Tokių moterų išsilavinimas kenčia ir jų galimybė užsidirbti gyvenime mažėja. Būtina pripažinti, kad moteris čia yra labai svarbios tiek nacionaliniu, tiek ir tarptautiniu lygiu, jei norime užtikrinti, kad tinkamai taikysime prisitaikymo priemonės moteriams. Moteris kasdienėme savo gyvenime turi taikytis su klimato kaitos padariniais. Mes turime pasinaudoti moterų žiniomis vietos aplinkybėmis. Pavyzdžiui, vietinės moterys mėgina atkurti miškus, sodindamos augalus ir mes naudodamus kitomis aplinkosauginėmis aplinkai palankiomis priemonėmis. Ir čia galima labai daug ką pakeisti. Sprendimų prieimėjai turi išklausyti tokias moteris ir pasinaudoti jų žiniomis ir įvairiomis priemonėmis, kurias jos naudoja, siekdamos sušvelninti klimato kaitos padarinius. Mes turime mokytis, turime atsižvelgti į vyrų ir moterų skirtingus poreikius tam, kad galėtume kurti uh, priemonės ir strategijas, kurios atsižvelgtų į lyčių skirtumus. Gamtinių išteklių kontroliavimas turėtų remtis moterų patirtimi ir galimybėmis sušvelninti gamtinės, gamtinių katastrofų pasiekmes ir kovoti su klimato kaita. Būtina imtis įvairių priemonių, tokių kaip įspėjimas apie gamtinės katastrofas, įvairius oro reiškinius būtina neišskirti moterų ir kurti atitinkamas švietimo strategijas. Visą tai yra labai svarbu atsižvelgiant į lyčių perspektyvą, o anksčiau į tai nebuvo kreipiamas dėlis dėmesys, diskutuojant apie klimato kaitą. Moterų grupės, ES ir kiti pasišventę e, suinteresuoti dalyviai turėtų ranka rankon dirbti tam, kad būtų uh, siekiama įgyvendinti plataus užmojo tikslus pagal strategiją 2020 ir taip pat čia padėti besivystančiams pasaulio valstybėms. Taip pat norėčiau tarti keletą žodį apie tai, kas vyksta ES lygių. Žinoma, mes tikimės, kad besivystančios valstybės kovos su klimato kaita ir atkreipdėmės į pažydžiamiausias grupės, tokias kaip moteris ir vaikai. Kaip žinote, mes taikome uh, dvinarį požiūrį, kalbant apie moteris ir klimato kaitą. Aš Jums pateiksiu keletą pavyzdžių, rodančių, kaip mes tai konkrečiai darome. Pavyzdžiui, Brazilijoje siekiame palengventi moteriams įsidarbinimo galimybės tam, kad jos galėtų auginti tvariai grūdinės kultūras ir užsimti kitą veiklą. Taigi, kad tokios moteris rastų užimtumą ir tuo pat metu padarytų kažką gero ir mūsų klimatui. Taigi yra gerų pavyzdžių, taip, tai yra mūsų lyčių lygybės strategijos dalis, tačiau taip pat reikėtų pasakyti, jog tai yra ta sritis, kuriuose, kurioje mes turėtume nuveikti daug daugiau ir tai daryti geriau. Labai svarbu, mastant apie klimato kaitą, atsižvelgti ir į lyčių lygybę, neatmetant ir vystimosi aspektų. Visą tai turime sujungti ir analizuoti projektus iš įvairiausių perspektyvų, kurios apimtų daugelį sričių. Taigi taip, bendroji strategija egzistuoja, tačiau vis tiek mes turime dirbti geriau, kalbant apie jos įgyvendinimą. Galiausiai norėčiau pasakyti keletą dalykų apie moteris ir klimato kaitos strategijas. Iš tikrųjų, Kankūne klimato uh, klausimų konferencijoje mes pirmą kartą formaliuose dokumentuose patvirtinome lyčių lygybės klausimus. Pirmą kartą buvo pripažinta, kad būtina integruoti lyčių lygybės klausimus prisitakant prie klimato kaitos padarinių. Praėjusiais metais vykusiuose darybose taip pat buvo padarytos nuorodos į lyčių lygybę. Pavaldžiose, pavaldžiose institucijose buvo pripažintas moterų vaidmuo besivysančiose valstybėse, siekiant teikti joms paramą e, nacionaliniuose teisės aktuose. Taip pat buvo įsteigta trijulė kuriai bendrai pirmininkavo Meksikos ministrė pirmininkė Patričia Espinoza, taip pat COP16 prezidentas, dalyvavo moterys vadovės ne tik iš Meksikos, bet taip pat ir iš Pietų Afrikos, Danijos ir kitos lyderės iš COP17 Taigi kartu su Kristijana Figeris, kuri yra Junktinių tautų institucijos generalinė sekretorė ir Alan Robinson, e, buvo pakartota žinia iš anksčiau vykusios Devono konferencijos. Taigi dabar matome, jog tai jau tampa tradicija, kalbant apie klimato kaitos klausimus, neapeiti ir klausimus susijusius su lyčių lygybė ir moterimis. Taigi Tai labai svarbu, analizuojant klimato kaitą. Pietų Afrikos vyriausybė surengė COP17 konferenciją ir moterų klausimų konferencija vyko tuo pat metu kaip ir COP17 konferencija, taigi buvo surinktas aukšto lygio susitikimas, kuriame dalyvavo daugybė moterų lyderių, daugybė ministrių ir mes aptarinėjome šios labai svarbius klausimus kurie, na, su visa pagarba galiu pasakyti, kad e, labai svarbu, jog ne tik moterys aptarinėtų reikalus susijusius su moterimis, tai turėtų apimti abilytis. Ir iš tikrųjų galėčiau padaryti tokią išvadą, jog taip, ES egzistuoja tinkamos priemonės, turime geras iniciatyvas, tačiau turime nuveikti daug daugiau įgyvendindami esamas priemonės. Ačiū för eh, eh, din presentation och eh, du gav... Ačiū, dėkoju už šią įžangą. Mes iš tikrųjų esame labai dėkingi, kad radote laiko atvykti ir sudalyvauti šiame klausime su mumis. Tikimės, jog jaučiatės patogiai, džiaugiamės, kad dalyvaujate ir patikite tikrai labai daug gerų praktinių pavyzdžių klimato kaita vyksta, ji ir toliau darys skirtingą poveikį moteriams ir vyrams. Ir būtent apie tai mes šiandien ir diskutuosime. O dabar siūlyčiau išklausyti keletą mūsų specialistų. Kiekvienas iš jų turės 15 minučių savo pasisakymui. Ir pirmųjų pasisakys ponia Irene Dankelė Man iš moterų aplinkosaugos ir vystimos organizacijos iš Naimegino universiteto. Taigi dabar žodis jums. Galbūt galėtumėte prisistatyti ir paskui. Labai ačiū. Norėčiau pasisveikinti su visais, džiugu matyti tiek daug veidų, nes tai reiškia, kad klausimas um, iš tiesų jums labai artimas. Aš pati esu ekologė, techninės specialybės atstovė, savo universitete dirbu techniniam padalinyje, tačiau esu keliavusi po visą pasaulį ir savo darbę mačiau kiek svarbi socialinė dimensija yra, kalbant apie ekologiją. Ir dirbau visame pasaulyje su vyrų, moterų grupėmis ir e, mačiau, kokia svarbi šita darbo atverkė yra. Ir tiesą sakant, mano įžanginio žodžio tikslas ir yra parodyti tą žmogišką veidą šito klausimo. Kalbėsiu savo olandų kalbą, buvau paraginta tai daryti, tačiau tikiuosi, kad pajusite mano aistringą susidomėjimą šio klausimu. Net, neturėsiu skaidrių, kuriuose būtų surašytas tekstas, rodysiu tik tais nuotraukas, kad matytųsi e, žmogiškas šito klausimo veidas. Klimato kaita neretai vertinama kaip techninė ir politinė tema. Na ir, ir tarptautinė lygių galioja ši nuostata, tačiau pamirštamas žmogiškasis klimato kaitos veidas. O tai juk yra žmonės, kurie patikrė klimato kaitos pasiekmes. Taigi reikia e, pažvelgti, kaip klimatas, klimato kaita veikia žmonės, pavyzdžiui, vietos lygių. Kaip, pavyzdžiui, klimato kaita e, stiprina socialinį atotrukį. Pane Apticel Abandi iš Ganos. Jai 45 metai, ji turi septynis vaikus ir jos namas sugriuvo potvinio metu. O grįžių, atsiprašau, kukurūzų ir soros derlius buvo visiškai sunaikintas. Na ir mm, daugelis moterų, mergaičių e, nuo pat pradžių turi menkesnės galimybės išlikti, išgyventi negu vyrai ir berniukai. Na ir klimato kaita, aplinka, e, rūšių vairovė įtakoja mm, nepakankama pusiausvėra tarp lyčių. Tačiau kita vertus, jeigu moteris gauna šansą, tai jos tikrai prisideda prie to, kad visuomenė taptų tvaresnė ir sažiningesnė. Daugelio moterų sudėtinga išgyventi dėl labai sudėtingų ir nenumatytų aplinkybių. Pavyzdžiui, ilgai užtrunka sausros, tai vyksta potviniai, kyla jūros vandens lygis tai vėlgi neigiamai atsiliepia mm, drėkinimo sistemoms, apsirūpinimui e, geriamuoju vandeniu. Ir pavyzdžiui, 2 milijonai žmonių šioje šalyje priklauso nuo galimybės rasti malkų ir biokūro. Na ir daugelis gyvenamųjų teritorijų vis tampa labiau pažeidžiamesnėmis, jas vis labiau paliečia stikinės nelaipės, o taip pat tai skaudžiai atsiliepia ir bendruomenėms. Trūksta tokių dalykų, kaip pavyzdžiui, apsirūpinimas energija, vandeniu, um, būstu, taip pat kila pavojus ir sveikatai. Uh, tiesiogiai dėl stichinių nelaimių ir netiesiogiai dėl to, kad suprastė gyvenimo sąlygos ir e, sudėtinga apsirūpinti maistu, geriamuoju vandeniu, dėl to plinta lygos, be kita ko, pavyzdžiui, e, plinta melarija ir geltonoji karšlygė bei gelta. Pavyzdžiui, Andrių Gibela E, Kenijos malarijos instituto atstovas teigia, kad pavyzdžiui dėl išaugusios temperatūros Nairobije padidėjo, e, padaugėjo malariją sukeliančių uodų moskitų skaičius. IPCC parodė, kad neturtingose bendruomenėse, kur žmonės gyvena labai susispaudę, yra labiausiai pažeidžiamos. Žmonės neturi galimybės prisitaikyti, o taip pat tokiose bendruomenėmis, e, tokiose bendruomenės žmonės yra ypač priklausomi. Nu, apsirūpindami maistu ir vandeniu nuo vietinių išteklių, kuriems vėlgi e, daro įtaką klimato kaita. E, Taigi sudėtinga apsirūpinti vandeniu maistu, o tai taip pat neįmanoma kontroliuoti politinių, socialinių, ekonominių ir aplinkosaugos e, sąlygų. Skurdė gyvenantis žmonės yra ypač pažeidžiami, tai čia yra moteris, vaikai, senoliai, neįgalų žmonės, o taip pat ir mažumas. Būtent šios visuomenės grupės labiausiai nukenčia, nukenčia nuo klimato kaitos. Na ir socialinis atotrukis tarp moterų ir vyrų turi ypač skaudžių pasiekmių šiuose visuomenėse. Pavyzdžiui, buvo padaryta šiokios tokios pažangos užtikrinant mergaičių švietimą. Na, o mano šalyje, e, Niderlanduose, vis dėlto egzistuoja atotrukis tarp e, tų galimybių, kurias turi berniukai ir mergaitės. klimato kaita nėra neutrali lyčių e, požiūriu. Čia vaizdas iš Hanojus, iš kur ką tik sugrįžau. Ir skaudžiausiai klimato pasiekmes paliečia moteris būtent jos labiausiai nukenčia dėl to, kad jos m, mm, nebegali apsirūpinti vandeniu, kūru ir mm, jom tenka nukakti tolimesnius atstumus, bandant apsirūpinti m, mm, malkomis vandenį, trūksta maisto ir tai taip pat skaudžiai atsiliepia ir moterų sveikatai. Taigi moteris e, yra pažeidžiamos, jiems grėsia vairūs pavojai, taip pat joms tenka nukeliauti tolimesnius atstumus, bandant apsirūpinti maistu, geriamoju vandeniu ir malkomis. Taip jos nusilpsta ir labiau pažeidžiamos lygų, kaip pat, pavyzdžiui, malarijos. Taigi klimato kaita tikrai yra susijusi su klimato su lyčių aspektu mažėja dirbamos dirbos plotai, mažėja vandens, e, e, plečiasi sausros, kyla stiknės nelaimės. Tai e, matome Bangladeše, tačiau tai rodo ir neretai cituojamas tyrimas kurio, kurio, kuriame išvardime 141 mm, stikinių nelaimių pobūdis ir labiausiai nuo jų nukenčia moteris. Ir kuo didesnis atotrukis tarp lyčių, tuo labiau nukenčia moteris. Aišku, būna tokių atvejų, kai, tarkim, stichinė nelaimė atveju labiau nukenčia vyrai, tačiau tokių atvejų nėra daug. Ir visų kur tartojasi tas pats - Indonezija, Bangladešas, Afrikos šalis. 40, mm, nuo 2004 metų tsunamio aukų tarpe nuo 55-70 procentų aukų yra moteris. Ir kai moteris praranda savo pragyvenimo pagrindą, jos nusmunka į skurdą. 2005 metais Luziano ir Mississippi vy... <clears throat> šias valstijas nusiaubęs uraganas Katrina mm, sąlygojo, kad ypač nukentėjo e, afroamerikietės. Jos yra pažeidžiamiausia visuomenės grupė. Taigi, e, Taigi, svarbus veiksniai yra ne vien tik tais lytis, tačiau ir kilmės, socioekonominiai aspektai bei amžius. Visą tai rodo, kad moteris yra labai pažeidžiama grupė. O, pažiūrėjau, Vietname moteris yra ne vien tik tais aukos. Moteris, pavyzdžiui, organizuojasi, yra aktyvistis ir jos tokiu bando, būdu bando rasti atsakymus į klimato kaitą ir siknis nelaimės ir bando nuo jų apsisaugoti. Pavyzdžiui, Sahena gyvena viename Bangladešo kaime, kuris yra vis dažniau užliejamas potvinių metu. Ji nesijaučia auka, ji teigia, kad mes gimėme ne tam, kad e, kentėtume, tam, kad kovotume. Sahina nebaigė mokyklos, tačiau vis dėlto jį lankė kursą E, kurio tikslas buvo apsisaugoti nuo stichinių nelaimių ir ji tapo apsaugos nuo stichinių nelaimių komiteto pirmininkė ir ji apmoko toliau moteris Mm, kaip elgtis tikinio laimio atveju? Pavyzdžiui, moteris apmokomas, kad e, malkas, kūrui ir atsargas maistų reikia saugoti namų mm, viršoje pastogų ir tokiu būdu e, šios atsargos apsaugomos nuo potvinių. Taip pat e, reikia atkreipti dėmesį apie sąsajas tarp klimato kaitos ir migracijos bei pabėgėlių judėjimų. Na ir vertinama, kad iki 2050 metų bus 50 milijonų pabėgėlių, kuriam teko migruoti dėl klimato kaitos. Ir Kalifornijos universiteto vertinimais jei e, žmonių gyvenimo sąlygos suprastė, tai tuomet žmonės keliasi gyventi kitur. Ir paprastai tai yra moteris, kurios keliasi gyventi kitur. E, yra įvairių stichinių nelaimių, kaip, kad, pažiūrėjau, sausros, e, viesulai, apie tai informuojamas spaudoje, bet didžiausia nelaimė ateityje bus sausros. Tenka konstatuoti, kad po stichinės nelaimės moteris sureaguoja, bando sukurti socialinius tinklus, mobilizuotis. Vyrai mieliau išsikelia gyventi kitur, ieško kito darbo, kitos gyvenamosios vietos, o moteris su tarpu pasilieka ir de facto tampa šeimos galvomis ir vadovauja šeimai. O tai reiškia, kad ant jų pečių užgula papildoma našta. O jeigu moteris emigruoja, tai tuomet jos yra ypač e, pažeidžiamos. International Plan UK um, e, parodė, kad vis daugiau mergaičių Bangladeše ir Etiopijoje uh, nukenčia nuo suprastėjusių gyvenimo sąlygų, kaip ka, pavyzdžiui sausrų ar um, potvinių ir to pasakai jis yra verčiamas arba anksti ištekėti ar tapti, tapti prostitutėmis. Yra ir kitų aspektų. Uh, kuriuos dabar pernelik nesigilinsiu, tačiau vis dėlto reikėtų atsižvelgti juos. Tai pavyzdžiui, reikėtų pagalvoti apie tai, ar yra skirtumų, kaip vyrai ir moteris prisideda prie klimato kaitos. Aš manau, kad um, kolegos apie tai pakalbės. Pavyzdžiui, yra tinklas Common Future jie gilinasi šios klausimus. Aš tiesiog bandžiau nušviesti klimato kitos socialinę dimenciją, o konkrečiai e, lyčių aspektą šiame kontekste. Ir aš manau, kad reikia atsižvelgti į visus šiuos mano išvardytus aspektus. Svarbu, kad politikai ir mokslininkai suvoktų, jo klimato kaita nėra vien tik tais techninis ir politinis klausimas, kad reikia suvokti, kad klimato kaita turi ir socialinį matmenį. Taigi, formuojant politiką, atliekant tyrimus, vykdant projektus, reikia ypač daug dėmesio skirti pažeidžiamoms visuomenės gripo, grupėms ir mokėti e, šioms grupėms kompensaciją dėl klimato kaitos pasiekai patirtos žalos ir praradimų. Ir toli gražu nėra lygybės šiame kontekste tarp moterų, vyrų ir skirtingų amžiaus grupių. Taigi, formuluojant politiką reikia atsižvelgti į e, žmonės nukentėjusius dėl klimato kaitos. Ir, pavyzdžiui, čia matote indę mergaitę su broliu. Ir turime tiesiog suvokti, kokia jos tikrovė ir kaip ją įtako, įtakojo klimato kaita. Dėkoju. Thanks. Dėkoju už šį pristatymą. Na, yra keltas techninių problemėlių, bet kaip ten bebūtų, dėkoju už jūsų pristatymą. Dėkoju, ponė Dankiman. Mm, na, jūs įvardėjote daug įdomių ir svarbių dalykų. Uh, Jūs sakėte, kad mot, į moteris reikėtų žiūrėti ne vien tik tais kaip jaukas, bet ir kaip į galimą sprendimo dalį. Tai iš ties įdomi mintis, įdomus požiūris. Kągi, teskime mūsų klausimą. Ir dabar suteiksiu žodį Johanai Borts. Ji yra Euro, Europos lyčių lygybės instituto ekspertė. Ir suteikiu žodį, jūs galite pati prisistatyti, prašau. Thank you very much. Ačiū. Ačiū už kvietimą dalyvauti šiuose klausimuose. Galėčiau pasakyti, kad techninio požiūrio pirmą kartą Europos lyčių lygybės institutas e, iš Vilniaus dalyvauja tokiam renginiui, tai viena iš naujų Europos institucijų ir čia pristatysime e, savo darbą. Man džiugu tai padaryti. Mano pranešimo Um, pavadinimas uh, yra uh, lytis ir klimato kaita. Bandysiu kalbėti uh, glaustai. Aš pavadinau savo pranešimą lytis ir klimato kaita Europos dėmesio centre 12 metais. Kita pusmetį ministrų tarybai pirmininkaus e, Danija ir būtent į tą temą bus e, susitelkta. Ir kadangi Europos lyčių lygybės institutas yra gavęs įgaliojimus parengti pranešimą iš pirmininkaujančios valstybės, parengti stebėsenos planą ir rodiklius, pradėjome kaip tik tai tyrimą šioje srityje. Tad, ką jums šiandien pristatysiu, yra e, pagrista mūsų atliktų e, tyrimų, kuris dar nėra baigtas. Tyrimas bus baigtas spalio pabaigoje, lapkričio pradžioje, po to vyks administracinės procesas ir tikimės iki e, kitų metų vasario paskelbti šitą tyrimą viešai. Vienas iš e, pranešimo tikslų, kaip sakiau, stebėti pagrindinę tikslą moterų ir klimato kaitos srityje, tai kalbant apie valstybės narės ir ES konkrečiai. Ir iki, iki šiol prie šio e, stalo girdėjome išsakant labai daug klausimų, problemų, e, pasauliniu požiūriu, kalbant apie klimato kaitą, tačiau į ką telkiame savo tyrimo metu. Tai e, problemos, su kuriuom susideda ES valstybės narės ir kaip lyčių e, dimenciją būtų galima vertinti klimato kaitos e, kontekste, konkrečiai kalbant apie padėtį Europoje. Taigi, pagrindinės temos, kuriuom čia kalbėsiu ir pateiksiu kelis pavyzdžius, bus e, tokios, kaip klimato kaita lyčių e, požiūriu, kaip tai suvokiama pažeidžiamumo prasme, kaip e, skirtingai vyrai moteris prisideda prie išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. Ir žinoma, nesieksiu kaltinti vienos ar kitos pusės. Norėčiau tik tai akcentuoti tos klausimus, parodyti, kad e, tai svarbu, e, ypač formuojant politiką ir svarstant sprendimus. Ką dar bandėme nagrinėti? Tai įvairius moterų vyrų gebėjimus Na, aišku, jie atsiliepia ir reaguoja labai e, skirtingai dėl savo skirtingos situacijos, e, so, socialinio e, statuso, skirtingai reaguoja į klimato kaitos keliamas grėsmens ir, aišku, keičiasi požiūris ir moteris ir, ir vyrai skirtingai suvokia ir kovos su klimato kaita politiką. Kokį poveikį politikos įvairių Um, šitos politikos um, srities priemonės daro vyrams ir, ir moteriams. Aišku, tai uh, tas poveikis skirtingas yra. Ir um, dar uh, daroma išvada, kad uh, iš tiesų, tyriant klimato kaitą, lyt, lyties klausimas nustimamas į šoną, nėra labai, nėra labai akivaizdi nagrinėtina tema. Ir Žinoma, kalbant apie klimato kaitą, lytis nelaikoma svarbiausių e, klausimų ir yra tiesiog klausimas marginalizuojamas. Ir e, tyrimų yra palyginti nedaug šioje srityje palyginti su kitom sritim, labai nedaug e, tyrimų, nedaug kas domisi tą temą, kai kas sako, kad gali e, apriepti e, abi šis per perspektyvas ir, ir finansiniai, finansiniai ištekliai skiriami tokiam tyrimui nėra labai dideli. Tad savo tyrimu bandome parodyti, kad e, lyčių dimencija klimato e, kaitos tyrimuose ar politikoje tai svarstytina yra, reikėtų tai, tą aspektą integruoti. Ir e, tyriant lyčių lygybę ir kalbant apie klimato kaitą, reikėtų kalbėti apie socialinę, žmogišką, ekonominę atsakomybę, visą tai labai svarbu. Norėčiau trumpai paminėti tai, ką anksčiau e, kalbėjusi kalbėjo. Moterų vyrų vaidmuo skirtingas yra visuomenėje ir jų galimybės pasinaudoti vairiais e, ištekliais, e, gebėjimais, švietimu, taip pat, tai taip pat skiriasi ir moteris skirtingai reaguoja ir klimato kaitos keliamas grėsmės. Ir e, Europoje, pavyzdžiui, buvo atlikti tyrimai, tarkim, ir Arkties regione atlikti tyrimai ir buvo nustatyta, kad klimato e, kaita daro skirtingą poveikį ten gyvenantiems vyrams ir moteriams. Moteriams šiek tiek lengviau prisitaikyti prie pokyčių. E, pakeisti savo gyvenseną, kai tuo tarpu vyrams sunkiau yra, tačiau vėlgi aš šiandien norėčiau e, kaltinti vienos lyties ar kitos. Noriu tik tai pasakyti, kad skirtumai yra ir to nedėrėtų pamiršti. Karščio bangos buvo kilusios Europoje, e, potviniai ir tai darė skirtingą poveikį vyrams, moteriams, vėlgi uh, Mm, dėl to, kad e, atsako ištekliai jūs skiriasi, statusas skiriasi ir aišku, jie e, skirtingai ir tvarkėsi su kilusiomis problemomis. Na, o kalbant apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, turbūt jūs žinote, kad tyrimai rodo, kad dėl socialinio statuso ir ekonominės galios vyrai naudojasi brangesnėm transporto priemonėm, o kadangi moteris yra arčiau namų, e, daugiau rūpinasi šeima, pasirenka darbus, kai nereikia tiek daug keliauti, tai e, iš tikrųjų uh, moterų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pėtsakas yra mažesnis negu vyrų. Tačiau e, jeigu moterų socialinis statusas ir galios yra vienodos, tai, tai, e, tai tuomet e, tas jų CO2 pėtsakas yra labai panašus kaip ir vyro. Taigi išvada darytina tokia nebūtinai, kad tai lemia lytis. Tai daugiau lemia statusas ir ekonominės galimybės, e, gale ir mūsų turimi ištekliai. Ir e, atitinkamai e, su, e, su šiais klausimais e, skirtingai e, tvarkomis. Individualių lygmenių vėlgi skirtingas gebėjimas yra prisitaikyti prie, prie klimato kaitos, girdėjome čia įvairių pavyzdžių. Dėl lyčių vaid, vaidmens mūsų visuomenėje mergaitės ir berniukai nebūtinai visuomet turi vienodas galimybės mokytis ir dėl to dažnai jie gali tapti tos pačios profesijos atstovais, įgyti tokią pačią re reputaciją, gauti tokį patį atlyginimą. Tai turi įtakos tuomet jų kasdieniam gyvenimui. Pavyzdžiui, uh, ar pasirenkamas labai ekologiškas energijos tiekėjas, galbūt, ne, galbūt e, neturi tos informacijos, o galbūt domiesi tą informaciją ir paprastai moteris nėra labai jautrios e, tokiem dalykam ir net nežino, kaip e, priimti tokius sprendimus, kad jautriau rinktųsi labiau ekologišką ener, energetiką. Tas pats pasakytina apie, apie transporto priemonių pasirinkimą ir, ir panašiai. Klimato kaitos poveikio švelninimas ir to suvokimas ir požiūris į tai. Tai yra naujovė tam tikra Ir turbūt visi žinome, kad ES lygmenių Eurobarometras atlieka tyrimus periodiškai ir e, klimato kaitos rytyje buvo e, atlikti keri tyrimai, buvo klausima apie požiūrį ir suvokimą ir panagrinėjus skirtumus tarp vyrų e, moterų, to kaip jie suvokia klimato kaitos problemų sprendimą, kiek svarbia šią temą laiko, Ir dar be e, Eurobarometro e, tyrimų buvo ir atskiriuose valstybėse narėse atliktų tyrimų, kurie nagrinėjo kaip tik tai tokius skirtumus. Ir kas ryškėja? E, būtent tai, kad yra skirtumas tarp to, kaip, vy, kaip moteris suvokia klimato kaitą e, ir, ir vyrai. Moteris mano, kad tai e, kur kas didesnė grėsmė negu, negu vyrai e, ir kokios politikos priemonės turėtų būti taikomas jos remtų labiau politinius technologinius sprendimus, juos labiau neramina um, sveikatos problemos, sveikatos klausimai, uh, uh šeimos uh, problemos. Tai yra visos tos problemos, kurios yra arčiau kasdienio gyvenimo ne, negu uh, technologiniai sprendimai. Ir vėlgi grįžtų prie to, ką sakiau, dėl išsilavinimo, dėl socializavimosi, dėl to, kaip uh, kaip e, moteris mokosi ir kaip yra mokomos. Dar vienas aspektas, kurį nagrinėjom, tai įvairių vyriausybių vykdomos priemonės kovojant su klimato kaita. Ir bent jau bandėme tai daryti, žinoma, galima abejoti, skaičiais, galima bejoti tuo, kokius pavyzdžius pateikiama, galima apie tai diskutuoti. Tačiau mes bandėme išsiaiškinti, kaip įvairių sričių e, e, politika uh, na, skirta kovai su klimato kaita yra skirtingai suvokiama e, vyrų ir moterų. Ir kas ryškėja, kad iš tiesų e, kai, kai kurių sričių politika, vėlgi, kadangi e, tai artimesnės moteriams sritims, kai kurių sričių politika moteris laiko svarbesnė, jeigu tai gali turėti joms labiau tiesioginį poveikį negu vyrams. Ir, uh, pavyzdžiui, apmokestimas, um, kai nustatomos energetikos kainos, vartojimo prekių kainos ir, ir apskritai visa kita, kas yra susiję su mokestiniu reguliavimu. Čia pabandžiau uh, nurodyti, kodėl mums reikėtų galvoti apie lyčių perspektyvą, kalbant apie klimato kaitą. Uh, Nuo ko pradėjome? Iš tiesų vyrai moteris skiriasi, vaidmuo skirtingas, poreikiai, požiūriai, perspektyvos e, skiriasi, tačiau ir moteris moteriai vyras vyrui nelygus yra, yra skirtumų tarp valstybių narių, tarp įvairių valstybių narių regionų. Ir to nereikėtų uh, pamiršti sprendžiant e, klimato kaitos problemas. Toliau, iš tiesų, kodėl reikėtų kalbėti apie e, lyties klausimą klimato kaitos kontekste, taip, e, taip yra dėl, dėl lygybės, dėl galimybių dalyvauti primant sprendimus toje srityje, kuri daro įtakos mums visiems, turi būti atstovaujama įvairiom grupėm, nuomonėm. Uh, įvairios nuomonės turi būti atstovaujamos ir reiškiamos. Ir jei kalbėtumėm apie veiksmingumą, efektyvumą, iš tiesų e, būtų švaistomi ištekliai, žmogiškiai gebėjimai, jei nebūtų atsižvelgta į kitas nuomonės, į kitokį suvokimą, į kitokį e, sprendimų ieškojimą toms problemoms, e, kurios kyla mums visiems. Ir vėl prieiname prie tos pačios perspektyvos kai kalbame apie klimato kaitą, svarbu kalbėti apie tai, kas priima sprendimus, kas turi prieigą, kokiais ištekliais pasinaudojama yra. Ir vėlgi įvairiai galima žiūrėti į klimato kaitą, kok, kokį poveikį tai daro, kaip rengiame politiką ir kokie sprendimai būtų galimi norint atsižvelgti į lyčių perspektyvą. Noriu grįžti prie, prie to, nuo ko pradėjau. Manau, labai svarbu, kad e, lytis ir klimato kaita būtų pripažinta svarbia tema e, lyčių lygybės požiūriu. E, ir tuo pačiu lyčių lygybės aspektas turi būti integruotas į klimato kaitos politiką ir į tyrimus. Dėkui. Tack så hemskt mycket för det föredraget, eh, fru Borza. Och... Labai ačiū. Joana Borza iš Europos lyčių lygybės instituto. Ši organizacija mums, e, tarp kitko, Europos parlamente yra labai svarbi. Ypač ji yra svarbi šiam komitetui. ir tokio instituto, kaip kad jūsų institutas, atliekami tyrimai mums yra labai svarbus, kadangi jie daro tam tikras išvalgas, kuriomis remdamiesi galime priimti sprendimus. Dabar norėčiau suteikti žodį mūsų šešėliniai pranešėjai. Tačiau prieš tai padarydamas norėčiau suteikti žodį poniai Kim Nilsen. O paskui bus žodis suteiktas poniai Jana Kudakis. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau tik užbaigti tas pastabas, kurias e, pradėjau sakyti anksčiau. Taigi, žodžiai moterys ir lytis niekuomet neatsirasdavo ES dokumentuose analizuojančiuose klimato kaitą. Ar tai būtų strategija Europa 2020, ar kiti dokumentai, moterys lytis niekada neatsiranda svarbiose europiniuose dokumentuose ir man atrodo, jog tai turėtų keistis. Taigi klausimas jums. Ar komisija platesnių mastų atsižvelgs į lyčių problemas, rinkdama duomenis, informaciją šioje srityje ir pritraukdama daugiau moterų į sektorių, kuriame jūs veikiate? Pastaraisiais metais aštuonios iš mūsų vyriausybių mėgino raginti daugiau moterų ir merginų dalyvauti žaliajame ūkio sektoriuje. Aš būčiau labai dėkinga, jei komisijos narė galėtų atsakyti į šiuos klausimus. Ačiū, sako pirmininkas. Ar komisarė norėtų dabar greitai atsakyti? Taip, ačiū. Pirmiausia, pastebėjimas, kad lytis neminima svarbiose dokumentuose, tokiuose kaip strategija 2020 ir panašiai, na, sakyčiau, jog vienas iš didžiulių iššūkių, su kuriais mes susidurdavome, rengdami tokias, tokius svarbius dokumentus, tokias gairias, yra tai, jog mes turėdavome įtraukti daugybę svarbių problemų ir rizikuodavome dėl to, jog prarasime koncentraciją. Pavyzdžiui, turime kalbėti apie energetinių sistemų transformaciją, transformavimą, ir kalbėdavom apie tai, kokios turėtų būti kertinės gairės, koks turėtų būti potencialas svarbiausiuose sektoriuose, tokiuose kaip, pavyzdžiui, transporto sektorius, statybos sektorius, žemės ūkis. Tai nereiškia, jog apie tai nereikia kalbėti detalesniuose politikos dokumentuose. Pavyzdžiui, klausimas susijęs apmokestinimu. Aš pasisakau už palankų apmokestinimą žaliajam ūkio sektoriui, tačiau Mes tai turime analizuoti ne tik iš, pavyzdžiui, lyčių lygybės aspekto, bet taip pat ir iš pagyvenusių žmonių perspektyvos ir kitų požiūrio taškų. Taigi, iš esmės, mes tokiuose dokumentuose nesiekdavome apimti visų sričių, kadangi jos prarastų koncentraciją. Taip pat tai, ką, ką tik paminėjo ponė Nilsens, kalbant apie duomenų rinkimą. Mes visuomet siekdavome surinkti kiek įmanoma daugiau informacijos prieš priimdami sprendimus. Tai yra labai labai svarbus dalykas. Nežinau, ar mes tai darome pakankamai, tačiau tai yra mūsų sprendimo priimimo svarbiausias dalykas. Mes priimame sprendimus remdamiesi patikimą informaciją. Ir šią prasme priimame sprendimus būtent remdamiesi turimomis žiniomis. Ačiū. Dėkoju. Ar ekspertai dar norėtų ką nors pasakyti? Atrodo, kad ne. Kągi, tuomet tęskime mūsų klausimą. Ne, dabar suteiksiu galimybę pasisakyti mūsų šešėliams pranešėjams. Pirmiausia, poniai Estrelai, prašau. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito... Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu trumpai, norėčiau padėkoti visiems pasisakiusiems šiandien. Dėkoju už pateiktus pavyzdžius, tyrimų rezultatus ir išdėstytus faktus. Aš rengiau daugybę pranešimų susijusių su klimato kaita Europos parlamente, dalyvavau daugybėje konferencijų analizuojančių klimato kaitos klausimus. Ir dirbdama šiame lyčių lygybės e, reikalų komitete, aš taip pat esu labai susirūpinusi dėl diskriminacijos moterų atžvilgių. Ir būtent šiame komitete mes siekiame e, kartu analizuoti ir klimato kaitos padarinius moterims. Mano darbe, kaip europarlamentarės darbe, šie klausimai yra labai svarbus. Turime suprasti, kad moteris junta labiau neigiamą poveikį dėl to, jog visuomenėje jos yra labiau diskriminuojamos. Moteris dažnai nėra atsakingos už ekonominės krizės ir jos nėra atsakingos už šią ekonominę krizę. Vis dėlto moterys gali tapti tokių krizių aukomis. Ta pati galima pasakyti ir apie gamtinės katastrofas, skurdą ir taip toliau ir panašiai. Taigi reikalas yra tas, kad mes, moteris, apskritai esame mažiau raštingos, mažiau išsilavinusios ir dėl to netaip gerai mokame pasinaudoti informaciją ir netaip gerai suvokiame savo pagrindinės teisės. Mes turime tam tikros ekonominės galios, tačiau mažiau negu vyrai. Galime turėti kažkokį socialinį prestižą, tačiau netokį kaip vyrai. Mes uždirbame mažiau ir dėl to esame netaip labai vertinamos ekonominių požiūrių. Mes kenčiame nuo įvairiausių prietarų, tiek socialinių, tiek religinių. Vis dėlto moterys dažnai labiau yra susirūpinusios ir labiau užsima šeimos gyvenimu Iš tikrųjų žinome, kad kuomet trūksta maisto, moterys paskiausiai pasimaitina. Taigi dėl visų šių priežasčių, atsižvelgdami į tai, jog skurdas daro didžiausią poveikį moterims, turime suprasti, kad ateityje, kai kils kitas didžiulis karas, o sakoma, jog kitas svarbus karas kils dėl maisto ir vandens, taigi tokio karo atveju būtent moteris labiausiai nukentės. Turime tai suprasti. Moteris sudaro pabėgėlių didžiąją dalį, įskaitant ir pabėgėlius dėl klimato kaitos padarinių. Mes privalome suprasti šios dalykus. Ir vėl dėl visų šių priežasčių labai svarbu įtraukti moteris į sprendimų prieimimo procesą. Moteris turėtų turėti teisę pasisakyti priimant sprendimus dėl reagavimo į klimato padarinius, klimato kaitos padarinius. Moteris taip pat turėtų dalyvauti ir tyrimuose. Žinoma, jos jau tą daro, tačiau tai turėtų vykti didesniu mastu. Moterys taip pat turėtų būti labiau įtraukiamos į trūkstamų išteklių valdymą. Ir Tam, kad jos galėtų tai daryti, jos turėtų įgyti daugiau žinių ir kaip ir visi kiti, jos turėtų labiau suvokti tai, jog reikėtų atsargiau rūpintis aplinką. Taip pat reikėtų įtraukti moteris siekiant užkirsti kelią katastrofoms ir tolesniai klimato kaitai. Taip pat būtina atsižvelgti į tai, jog reikia gerbti demokratiją, žmogaus teisės. Moteris turėtų teisę naudotis visiškai savo žmogiškosiomis teisėmis tam, kad tuo pačiu galėtų ginti aplinką ir užkirsti kelią klimato kaitai. Ačiū, sako pirmininkas. Padakys. Prieš tęsant mūsų darbą dar norėčiau suteikti žodį ponė Jekotakis. Na, manau, kad moteris yra stiprios, turi gebėjimų ir gali pasiekti rezultatą. Galbūt jos neturi formalaus įsilavimo, tačiau jos vis tiek neprastesnės su vyrus. Taigi, aš norėčiau pasakyti, kad mes esame lygiavertis vyrams ir nesutiks, kad esame kažkokios vargšės moteriškės įvarytos į kampą. Taigi pažiūrėkime, kokios yra sąsajos tarp klimato kaitos ir moterų. Man ši koncepcija pasirodė sudėtinga ir sunku man buvo pažiūrėti tai vien tik tais iš moterų perspektyvas, iš moterų kaip um, pažeidžiamas grupės perspektyvas. Tačiau pasižiūrėkime, gal vis dėlto pavyks tai padaryti. Na, man nepatinka stereotipai susijęs su moteriams, tačiau kai kas sakė, kad moteris kontroliuoja namų ūkį ar namų ūkio e, emisijas. Na, galbūt jos ir yra labiau atsakingas už tai, kad galima būtų pasirinkti žalesnius produktus naudomus žemės ūkijoje. Taip pat buvo teikiama, kad moteris auklė pirmiausia būsimą kartą. Todėl moteris galėtų įdėkti žalesnę mąstyseną. Taip, sutinku. Taigi, o kai kas teigia, kad moteris, moterų pasirinkimai nėra tokie jau esminiai. Pavyzdžiui, tai kokią mašiną jos pasirenka. Uh, Aš manau, kad moteris nuėjo ilgą kelią, bent jau Europoje, ir dabar moteris pasirenka žalesnius automobilius, e, jos daro ekonominius žalesnius sprendimus. Mm, na ir taip, žalias automobilis šiek tiek brangesnis negu prasinis automobilis. Kaip ten bebūtų, manau, kad daugeliu atveju galima teikti, kad moteris turi atsakomybės, nes. E, būtent jos vadovauja namų ūkiui, nebūtinai dėl to, kad jos dirba, bet jos papildomai dar tai daro. Taigi jos gali pasirinkti, jos atsakingos už vaikų auklimą, taip pat moteris e, mato ir kitas visuomenės grupės. Sus, taigi, e, kai kalbame apie klimato kaitą, kai kalbėkime apie vairias visuomenės grupės, ne vien tik tai moteris, nes kitaip čia bus neligumo daugeliu požiūriu. Na ir kai teigime, kad moteris, moteris labiau paliečia klimato kaitę, tai pirmoji ekspertė kalbėjo apie trečias, trečiasis pasaulio šalis. Ir sutinku, kad tose regionuose moteris yra neretai neturtingesnės, gyvena didesnėme skurde ir jas reikia uh, palaikyti, kad jos turėtų prieigą prie švietimo, galėtų užsinti žemės ūkio ir taip toliau. Taip, tai čia visiškai sutinku tai, su to, kas buvo pasakyta. Uh, Tačiau kyla klausimas, ar klimato kaita liečia vien tik tais moteris arba turi didesnį poveikį joms. Aš manau, kad tai yra uh, holistinis dalykas. Reikėtų žiūrėti iš visapusiškos perspektyvos, nesusitelkiant vien tik tais į lyties aspektą. Taigi, man ro rodas. Uh, e, teisingiausia sakyti, kaip sakė viena ponė, kad tai yra socialinė žmogiško atsakomybė. Ir turime pasirinkti būtent šią koncepciją. Tai aišku, klimato kaita gal ir siejasi su moterų lyties klausimu, bet vis tiek reikia viską žiūrėti iš platesnės perspektyvos. Pirmininkas, ar dar kas nors norėtų sureaguoti? Prašau. Thank you for all the Labai ačiū, dėkoju už jūsų atsiliepimus. Tai rodo, jog jūs esate suinteresuoti dalyvauti diskusijoje, diskusijoje iš įvairiausių požiūrio taškų. Aš norėčiau sureaguoti į paskutinės kalbėtojos mestą iššūkį ir norėčiau įrodyti, jog yra įrodymų susijusių su tuo, jog tai yra susijęs su lyčių klausimu. Iš tikrųjų, klimato kaita yra susijusi Klimato kaitos klausimai yra susiję su lyčių neligybės klausimais visame pasaulyje. Taigi, jei neišspręsime klimato kaitos padarinių kartu nespręsdami lyčių neligybės klausimų, tuomet kils grėsmė, kad tokia neligybė tik dar labiau padidės. Būtina iš tikrųjų pasižiūrėti į šiuos skirtumus. Tai nereiškia, jog yra kitų dar skirtumų. Mes kalbėjome visi apie tam tikras sąsajas. Visuomet yra sąsaja tarp skurdo ir lyties. Taip pat yra sąsaja tarp amžiaus. Pavyzdžiui, ką tai reiškia paaugliai aukti aplinkosaugiškai pažydžiamuose aplinkybėse. Lytis reiškia, jog yra mergaitės ir berniukai, yra vyrai ir moterys. Taigi Sprendimus reikėtų priimti ne, ne vien tik tai moterų atžvilgių, tai turėtų apimti taip pat ir mūsų e, palidovus vyrus. Būtent šį aspektą aš norėjau paliesti. Ir taip, iš tikrųjų, moteris nėra vien tik tai aukos, jos taip pat yra ir pagrindinės aktyvistės šiuose srityse. Ačiū dabar žodis poniai Borsa. To... Ačiū, aš taip pat norėjau padėkoti už jūsų pastabas ir už tai, jog parodėte, jog šie klausimai yra susijęs su vairiomis perspektyvomis. Aš taip pat norėjau reaguoti į pastebėjimą, jog moterys pirmiausia yra aukos. Iš tikrųjų, kai kalbame apie klimato kaitą, dažniausiai kalbėdami apie moteris laikome, jog jos yra klimato kaitos aukos, yra pažeidžiamos ir taip toliau. Tačiau manau, jog mėginimas turėtų būti toks, jog reikėtų parodyti, kad yra įvairių moterų, yra įvairiausių perspektyvų, sprendimų, kuriais galime spręsti padėtį. Iš tikrųjų, reikėtų kreipti didesnį dėmesį į tai, kaip moteris dalyvauja sprendimų prieimimo procese, kaip jas reikėtų labiau įtraukti į šį procesą taip pat e, kalbant ir apie klimato kaitos klausimus. Taigi, kaip moteris dalyvauja sprendimų priimimo procese, kiek jų ir kokiu būdu jos dalyvauja. Kitas atsakymas, kurį norėjau pateikti, yra pavyzdys susijęs su automobilio pasirinkimu. Būtent e, pavyzdys susijęs su kasdieniais žmogiškaisiais poreikiais. Iš tikrųjų norėjau pasakyti, kad būtent dėl moterų socialinio statuso, rodančio, kad moteris negali nusipirkti aplinką tausojančio automobilio, Taigi klausimai susiję su tuo, jog moterys negali tausoti aplinkos. Būtent mes ir turime priimti sprendimus šioje srityje. Turime informuoti moteris, leisti joms išreikšti savo nuomonę, kad jos žinotų savo galimybės pasirinkti. Taigi aš tą turėjau omenyje savo pranešime. Ačiū. Pone Hedegard netrukus turės išvykti. Taigi dabar suteiksime Jums galimybę paskutiniams pastaboms. Ačiū. Manau, šioje diskusijoje turėtumėm šiek tiek atskirti kelis dalykus. Klimato kaita moteris Europoje ir klimato kaita ir moteris besivystančiose šalise. Jūs sakėte, kad klimato kaita e, dažnai didina jau esančią neligybę. Kai kuriuose šalise, pažiūrėjus, Somalija, Bangladežė, Vietname ar dar kitur, iš tiesų uh, Net e, nediskutuotina, kad klimato kaita e, skirtingom lytim darys skirtingą poveikį dėl skirtingos padėties visuomenėje, dėl skirtingo, skirtingos e, žmonių dalies dirbančių nes e, moteris, tarkim, e, turi eiti labai toli vandens atsinešti, e, skirtingas išsilavinimas ir taip toliau. Bet iš tiesų būtų labai prasminga pasakyti, kad kovos su klimato kaita strategija ir poveikio švelnimo veiksmai ir prisitaikymo veiksmai turėtų būti orientuoti į lytį, tai reikia atsižvelgti moterų aspektą. Tai svarbu, tačiau apie ką kalbame europinėme kontekste. Neligybė tebėra, yra atotrukis tarp lyčių atlyginimo, yra skirtumai ir nedarbo prasme. Moterų vis dar mažiau yra vadovų tarpe, tiks, tiksliųjų mokslų profesijose. Uh, Ir e, iš tiesų sakytum, sakytumėm viską labai dirbtinai, jeigu sakytumėm, kad su tuo reikia kovoja, kovoti, kovojant su klimato e, kaita. Rytoj komisija priims sprendimą dėl būsimosios bendro žemės ūkio politikos ir turbūt e, reikėtų pripažinti, kad lyčių, lyčių aspektas ten nėra pagrindinis dalykas, tai nereiškia, kad tai nesvarbu, kad e, iš tiesų atkreipiame dėmesį į lyčių neligybę e, Europos e, Sąjungoje. Kalbant apie um, ekologiškus automobilius, tai čia aplinkosaugininkai galėtų padėti moteriams, jeigu norime pasiekti tikslų iškeltų transporto sektoriuje. Uh, klimato kaitos politikos srityje, tai iš tiesų viešasis transportas turi būti kur kas geriau išplėtotas ir labai dažnai daug, daugelis moterų vyksta į darbą viešojo transportu, kai tuo tarpu šeimos automobiliu į darbą vyksta vyras. Tai iš tiesų yra e, dalykų, kurie galėtų tam tikrais požiūriais e, prisidėti prie neligybės ar skirtumų mažinimo. Tačiau e, turiu pasakyti, kaip e, e, kai pietų Švedijoje ar Lenkijos šiaurėje ar, ar Kopenhagoje kilotvinis, tai ten jokio lyčio aspekto nebuvo. Yra esminių pagrindinių dalykų, ta neligybė yra, kaip buvo sakyti ir kitose kultūrose, tai yra. Uh, Ir e, praeitą savaitę Eurobarometras paskelbė naują tyrimą. Ir kai paklausi e, moterų, kiek svarbi, e, svarbi jos laiko klimato kaitą, jūs žinote, kad apklausose labai dažnai vyrai moteris pateikia skirtingus atsakymus, tačiau atitinkamose valstybėse narėse šiame tyrimė pasirodė, kad vyrų moterų atsakymai buvo labai panašus. Uh, E, iš tiesų, kai kalbame apie lytį ir klimato kaitą, tai kur kas didesnis e, iššūkis yra besivystančiose šalise, o ne e, galvojant apie klimato kaitos poveikio šalinimo priemonės ES. Atsiprašau, kad turiu išvykti, bet kaip sakiau pradžioje, žinome, kad ši tema labai svarbi tarptautinių dėrybų kontekste. Ir Iš tiesų, tai, tai reikia spręsti, svarstyti ir vartojimo klausimai bus aptariami Rio plus kontekste ir lyčių klausimas tikrai, tikrai bus nepamirštas. Dėkuoju, ponia komisarė, kad atvykote į mūsų klausimą, o taip pat dėkuoju ekspertams ir už pristatymus. Tai labai malonu, įdomu ir tikiuosi tęsti mūsų bendradarbiavimą ateityje. No, no, exakt. Så jag frågar om det är någon. Eh, vi har lite mer tid kvar. Na kągi. Laiko nelabai daug, todėl tiesiog kreipiuosi į moterų komiteto narius. Ar turėtumėte kokiu nors klausimu, o galbūt ir nevyriausybinio organizacijų atstovai svečiai turėtų ką pasakyti, turėtų klausimą, jeigu taip prašau, žodis jums. Kągi, jeigu uh, nėra norinčių pasisakyti, šiek tiek keiskime sudėti čia priekį.

Okej, okay, då eh, går vi vidare. Kągi, teskime darbą, teskime klausimą. Pasikeitė šiek tiek ekspertų sudėtis čia priekį, du nauji veidai mūsų tarpe. Sveikinu viešnės. Ir kiekviena iš jūsų taip pat suteiks po 15 minučių jūsų prezentacijoms. Na ir pirmiausia, norėčiau pasveikinti Lianį Šalitik iš Šiaurės Amerikos Henricho Bill fondo. Jūs, aišku, galite trumpai prisistatyti prieš perėdimą prie prezentacijos. First, uh, me... Labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už galimybę paskaityti pranešimą. Šiandien taip pat norėčiau atsiprašyti, kad neturiu skaidrių, tačiau priežasis, kodėl nusprendžiau nerenkti skaidrių, yra ta, jog mano pranešimas yra susijęs su finansavimu klimato sryčiai ir labiau norėčiau kalbėti ne apie skaičius, bet apie principus, kurie yra susijęs su klimato kaitos padarinių finansavimą ir lyčių aspektą. Taigi mano pranešimo Pavadinimas yra lyčių ir klimato kaitos klausimų finansavimas. Iš tikrųjų žinome, kad moteris yra tiek aukos, tiek ir aktyvistės, tačiau taip yra neproporcinga klimato kaitos padarinių šalinimo srityje. Žinome patirtį susijusią su lyčių klausimais, tai yra skurdas, galimybė pasinaudoti įvairiais ištekliais. Labai svarbu koncentruotis į finansinius išteklius, kurie yra skiriami tiek pačioje Europos Sąjungoje, tačiau taip pat ir e, šaltiniai, kuriuos skiria Europos Sąjungos valstybės e, veiksmams, e, kovai su klimato kaita visame pasaulyje. Tai yra labai svarbu siekiant lygybės tarp vyrų ir moterų ir siekiant įgalinti pačias moteris. Kaip žinote, yra Europos uh, pagrindų direktyva dėl klimato kaitos ir joje mėginama įtraukti tam tikrus terminus susijusius su lyčių lygybė. Deja, komisijos narė Hedegard jau išvyko, tačiau norėčiau pabrėžti, jog labai svarbu, kad šiame dokumente atsirastų nuoroda į lytis ir į lyčių lygybę. Nors atrodytų, jog klimato kaita galėtų būti visai nesusijusi su lytimis. Tai yra taip pat susiję ir su transportu ir kitomis svarbiamis sritimis. Kaip žinote, turime Junktinių tautų pagrindų konvenciją. E, e, visas procesas prasidėjo nuo susitarimo Kankūne pripažinti būtinybę siekti lyčių lygybės ir taip pat būtinybę imtis veiksmų susijusių su lyčių lygybė. Taip pat tai yra labai svarbu siekiant klimato kaitos tikslų. Visos išsivyščiusios valstybės šalis, įskaitant ir ES valstybės narės, turėtų skirti papildomą finansavimą besivyštančioms valstybėms tam, kad galėtų padėti joms kovoti su klimato kaita, sušvelninti klimato kaitos padarinius ir e, apsaugoti miškus. Mes girdėjome apie poreikius. Komisijos narė Hedegar taip pat pasakė, jog būtina turėti strategijas ir priemonės, kurios atsižvelgtų į lyčių klausimus, tuo pat metu imdamosi veiksmų klimato kaitos srityje. Mes turime skirti finansavimo priemonės, kurios atsižvelgtų į lyčių skirtumus. Tai yra labai svarbu siekiant klimato veiksmų finansavimo veiksmingumą. Būtina neignoruoti moterų, kadangi jos yra labai svarbios. Mes kalbame apie 50 procentų viso pasaulio gyventojų. Ir jeigu į tai atsižvelgsime, tuomet pasieksime tikrai gerų rezultatų. Finansavimas vystimo srityje galėtų būti labai geras pavyzdys siekiant patobulinti finansavimo skirimą klimato srityje. Taip pat būtina atsižvelgti ir į žmogaus teisų sritį, kadangi klimato veiksmai nėra kažkoks vakumas atsėtas nuo kitų sričių. Būtina pripažinti, kad neatsižvelgdami į žmogaus teisių pažeidimo klausimus, mes atinkamai neišspręsime klimato kaitos klausimų e, problemų. Dažnai gali vykti diskriminavimas moterų atžvilgių. Pasižiūrėję į finansavimą šioje, šioje srityje, matome, kad dažnai būdavo neatsižvelgiama į moterų reikmes. Dažnai būdavo daromos tik labai aptakios nuorodos į pažeidžiamas grupės. Turime pripažinti, jog to nepakanka. Turime, turime akivaizdžiau pripažinti skirtumus tarp vyrų ir moterų. Šiandien finansavimas e, klimato kaitos srityje neatsižvelgia į skirtumus tarp moterų ir vyrų. Taigi mes turime, kad, turime padaryti tai, kad visi instrumentai, skaitant ir tuos, kuriuos taiko ES, turėtų atsižvelgti šios aspektus. Taip pat būtina užtikrinti, kad lyčių lygybė yra labai svarbi e, dabar vykstančiose dėrybose dėl klimato ir vystimosi poreikių finansavimų. Tai yra labai svarbu e, jungtinių tautų FCC kontekste, taip pat G7 ir 8 ir G20 kontekste. E, būtent Šie dariniai šiuo metu kaip tik ir diskutuoja apie tokį finansavimą, tačiau tą taip pat galima sakyti ir pasaulio investicijų banko atžvilgių ir kitų svarbiausių finansinių institucijų atžvilgių, e, tokių kaip ES valstybių narių nacionaliniai vystimosi bankai. Taigi būtina atsižvelgti lyčių aspektą vystimosi politikos srityje, būtina pasiekti lyčių lygybės, tam, kad pasiektume savo tikslo, o tikslas yra neteršintis aplinkos, klimatą tausojantis ir užtikrinantis lyčių lygybę vystimasis. Taigi būtina skirti finansavimą, kuris atsižvelgtų į esamus poreikius besivystančiose valstybėse. Ir norėčiau pateikti jums taip pat ir e, skaičių. Daugia šaliai ir dvišaliai finansavimo mechanizmai dažniausiai remiasi savanoriškais mokėjimais, o ne privalomais e, biudžetu paremtais e, išsivyščiusių valstybių mokėjimais, kurie ne visuomet e, vyksta laiku, dažnai jie vėluoja. Taip pat yra labai svarbus ir kiekis. Nenorėčiau dabar veltis į finansavimo klimatos rytyje kiekį. Labai svarbi yra kokybė. Toks finansavimas turėtų atitikti iššūkius klimato srityje. Taip pat jis turėtų būti e, prognozuojamas tam, kad jį būtų galima skirti per ilgą laikotarpį, kad jis būtų programuojamas e, kiekvienam projektui. Reikėtų mokytis iš ankstesnių klaidų. Jis turėtų atskirsti įvairią atsakomybę, pavyzdžiui, teršėjas moka E, taikyti šį principą. Taip pat reikėtų pasinaudoti naujais ir inovatyviais finansavimo instrumentais, pavyzdžiui, kalbant apie finansinių sandorių mokestį ir kitus dalykus. Taip pat toks e, finansavimas turėtų būti papildomas, o ne būti, neturėtų būti skiriamas e, iš esamų, pagal esamus įsipareigojimus. Taigi šie kokybiniai principai ir kriterijai yra labai svarbus ir turėtų atsižvelgti į lyčių aspektą. Pavyzdžiui, e, finansavimas e, turėtų būti skiriamas e, skurdžioms besivystančioms valstybėms tam tikrų paskolų, o ne subsidijų pagrindų ir turėtų būti skiriamas labiau moteriams, atsižvelgdamas į jų uh, vaidmenį kaip pagrindinių šeimos rūpintojų vaidmenį. Finansavimas klimato veiksmų srityje turi atitikti demokratinius esminius principus, tokius kaip skaidrumas, atskaitomybė ir visuomenės dalyvavimas sprendimų prieimimo procese. Tokių demokratinių pagrindinių principų taikymas yra esminis dalykas siekiant užtikrinti tikamą finansavimą klimato kaitos srityje, kuris labiau atsižvelgtų į lyčių lygybę ir taip pat reikėtų įtraukti ir įvairias susijusias grupės į konsultavimosi procesą. Taigi, kokiegi yra pagrindiniai principai? Aš nevardinsiu jų visų, pateiksiu tik keletą. Esu įsitikinusi, jog yra labai svarbu užtikrinti lyčių lygybę. Tai turėtų būti pagrindinis principas e, skiriant finansavimą klimatos rytyje. Taip pat svarbu į tai atsižvelgti ir derantis dėl naujo klimato fondo. Taip pat e, į tai turėtų atsižvelgti ir pasaulinis fondas e, kovai su AIDS, tuberkuliozė ir malerija. Esami finansavimo mechanizmai veikia labai lietai, Ir mes dabar turime nuveikti geriau, negu kad e, taikyti priemonės atgaliniu būdu. Mes turime pradėti veikti nuo pat pradžių, turime taikyti įvairias finansavimo gairias ir kriterijus, kurie turėtų būti konkretus kiekvienam projektui, kiekvienai sričiai. Pavyzdžiui, turėtume e, skirti lėšas didelio masto projektams, e, kylančios ekonomikos valstybėms, turėtume skirti lėšas mažesnėms bendruomenėms, kurios nušviestų moterų vaidmenį. Ir reikėtų e, skirti jėgas net tokios intensyvios technologijos projektams. Šios pastangos šiuo metu labai dažnai uh, yra e, nukreipiamos mikrofinansavimui. Taigi labai svarbu atsižvelgti į akivaizdžius e, lyčių kriterijus, e, taikant įvairius finansavimo instrumentus. Tokie kriterijai turėtų būti privalomi lyčių analizės atžvilgių, reikėtų atsižvelgti į biudžetą, kuris būtų skiriamas konkrečiame projekte. Taip pat reikėtų aiškių nuorodų, aiškių aspektų išmatuojančių, aiškių rodiklių išmatuojančių, kaip finansuoti projektai ir programos prisideda prie lyčių lygybės e, tikslų. Taip pat reikėtų sistemiškai rinkti duomenis, e, kurie aiškiai parodytų skirtumus tarp lyčių. Taigi turėtų būti tam tikri rodikliai, e, rodantis skirtumus tarp lyčių. Deja, Šiuo metu padėtis yra tiesiog e, palygintina su tuo, kas buvo pirmiau - višta ar kiaušinis. Dažnai galvojama, kad e, lyčių aspektas nėra e, susijęs su klimato kaita. Ir atvirkščiai. Tačiau neturėdami tokių duomenų mes negalėsime rinkti tolesnių duomenų. Taigi verčiau jau pradėkime dabar. Europos Sąjunga ir Europos parlamentas yra vienas svarbiausių instrumentų, kuriuo galima prašyti rinkti tokius duomenys ir juos e, iš tikrųjų rinkti ir kaupti. Mums reikia turėti e, lyčių pusiausvyrą priimant sprendimus šioje srityje. Taip pat būtina turėti ekspertų lyčių srityje institucijose, kurios administruoja finansavimą klimatui. Tai yra būtina tam, kad galėtume užtikrinti lyčių lygybės principus, kad juos būtų atsižvelgiama įvairiose programuose ir jų stebėsenoje. Būtina atsižvelgti į moterų dalyvavimą, moterų kaip suinteresuotų dalyvių ir naudos gavėjų dalyvavimą įvairiose projektuose. Toks finansavimas turėtų būti skiriamas nacionaliniams planams, nacionaliniams klimato kaitos padarinių sušvelninimo ir pristaikymo strategijoms, Būtina, kad toks procesas, tokiam procesui turėtų vadovauti pačios valstybės narės, jos turėtų atsižvelgti į skirtumus tarp lyčių ir būtina atsižvelgti, kad moteriams, moteris yra labiausiai pažeidžiamos šioje srityje. Taigi dar keletas pastebėjimų. Manau, jog būtina atlikti reguliarų uh, auditą, kuris atsižvelgtų į lyčių aspektus, būtent auditą to, kaip yra skiriamos lėšos klimato kaitos srityje. Šiuo metu tik 22 procentai ES paramos yra atsižvelgia į lyčių lygybės aspektus. Man atrodo, jo galima veikti daug geriau šioje srityje. Ir lyčių lygybė turėtų būti vienas iš pagrindinių principų skiriant lėšas vystimosi srityje. Uh, Toliau, kalbant apie ES ir ES parlamento vaidmenį, ES skiria daugiausia lėšų klimato kaitai visame pasaulyje ir jos 27 valstybės narės turi, yra ypatingai atsakingos, rodydamos pavyzdį užtikrinant e, tai, jog finansavimas klimato srityje būtų e, lygus atsižvelgiant į lyčių aspektą. Ir vyksianti COP17 Durbane ir e, Žalesis klimato fondas yra labai svarbus šioje srityje. Taigi, iš tikrųjų, labai įdomu tai, jog ES atsižvelgia į lyčių lygybės klausimus, tačiau tik labai nedaugelis ES valstybių narių yra e, čia, e, čia veikia praktiškai. Taigi Europos parlamentas atstovauja Europos gyventojus ir jis ir tikrai yra ypatingai atsakingas už tai, kad Europos komisija taptų atskaitinga už tai, atsakinga už tai, kaip, Europos, kaip yra leidžiami Europos mokesčių mokėtojų pinigai ES institucijose ir programuose. Ir ES kartu su kaiminėmis valstybėmis turėtų prisidėti prie klimato kaitos mažinimo padarinių. Čia mes kalbame ir apie lėšas, kurias leidžia Europos investicijų bankas, skiria įvairiams projektams ir taip pat e, turime ir kitas klimato finansavimo iniciatyvas, e, tokias kaip pasaulinis klimato kaitos alijansas ir pasaulinis e, energijos veiksmingumo ir atsinaujinančios energijos fondas. Ačiū išdėmesį. Tack så hemskt mycket för ditt eh, inlägg. Dėkuoju už šią prezentaciją. Tai iš ties nepaprastai įdomi tema, nes e, be finansavimo nepavyks įgyvendinti jokių priemonių. Ir jūs minėjote, kad jei trūksta lyties perspektyvos, tai tuomet nepasieksime lyčių galimybių moteriams ir vyrams. Taigi, uh, E, lyties aspektas, lyčių lygybės aspektas yra svarbus visose sritise. Na ir dabar norėčiau suteikti e, žodį mm, Women for Justice mm, atstoviai. Dėkoju, ponė pirmininkė, norėčiau pasveikinti Jūs dėl šio klausimo, kurio laukėmiau kurį laiką, tikėjomės, kad kas nors bus surinkta panašaus. Mes priklausome tinklui, kuris jau kuris laikas gilinasi į klimato kaitos ir lyties klausimus. Pradėjome nuo besivysančių šalių, bet norėtume aptarti ir Europoje klimato kaitos ir lyties klausimus, lyčių lygybių bes klausimus. Taigi dabar pribrendo laikas tam ir tikiuosi, kad ši diskusija tęsis ir toliau. Taigi tiesiog trumpai apž apžvelgti mūsų tinklo darbą ir kai ką paaiškinti. Na, nes darau prielaidą, kad e, tikriausiai net pernelik labai susipažinę su e, tarptautiniu lyties te, aspektais. UNEPGENDA darybas dalyvauja vyriausybės, nevyriausybinės organizacijos, tačiau šis procesas yra šiek tiek kitoks negu CSD procesas. Tarptautinėse klimato darybose mes esame stebėtojas Na ir visiškai neseniai moterų apsaugos um, organizacijoms pavyko sudaryti grupę tarp 1500 nevyriausybinio organizacijų, kurios turi stebėtojai statusą. Taigi um, kelios grupės dabar tam pridarbedarbiauja ir dabar jau turime geresnių galimybių nešti savo indėlį į šį procesą. Taigi dabar norėčiau trumpai apžvelgti uh, lyčių lygybės aspektą dabartinėse UNFCCC dėrygapose. Na ir yra du e, svarbiausia atsakai klimato kaita. Tai pirmiausia, prisitaikymas prie klimato kaitos pasiekmių, antra, klimato kaitą sukeliančių dujų išmetimo mažinimas. Na, buvo kalbama apie pažeidžiamumą prisitaikymą ir šiame kontekste neatsižvelgiame į lyties aspektą, be kita ko yra tarptautinėme klimato kaitos apsaugos procese galbūt daroma tam tikros nuorodos, pažiūrėjau, ir Kankūnė tai buvo padaryta, tačiau nacionalinis prisitaikymo prie klimato klaidos, kaitos e, planuose. Šis aspektas pametamas iš akių, o klimato kaitos mažinimo e, kontekste lyties aspekto tikrai trūksta. Uh, E, tarptautiniu lygiu šį aspektą taip pat trūksta išskyrus Forest pro, programos kontekste, kurios tikslas yra atželdinti miškus. Ir e, suteikti paramą besivystančiam šalikims, jeigu juos atkuria dželdinę savo uh, miškus. Na, Kankūno uh, susitarime yra daromas nuorodas uh, į lyties aspektą, tačiau, pažiūrėjau, Kyoto protokole uh, kuris yra pagrindinis privalomo pobūdžio susitarimas klimato kaitos kontekste, klimato kaitos pasiekmių mažymo kontekste. Ne, ne, Kyoto protokole nedaroma jokių nuorodų į lyties aspektą. Kyoto protokolas galioja iki 2012 metų ir dabar daromasi dėl būsimų privalomo pobūdžio įsipareigojimų po 2012 metų. Na, pagrindiniai e, klausimai šiame kontekste yra finansavimas, daug apie tai girdėjome, taip pat technologijų technologijos, technologijų perdavimas, arba mes norėtume veikiau kalbėti apie technologijos mainus. O ir čia nėra pilnai pripažįstamas lyčių lygybės aspektas. Manau, kad technologijos turi daug poveikio lyčių lygybei, pažiūrėjau, pasirenkant, kokios technologijos yra perdadamos. Uh, E, Kankūno susitarime yra daroma nuoroda į lyčių lygybę, tačiau tai nėra esminės nuostatos. Pajėgumo kūrimo dėl jo šiuo metu daromasi, e, dėl jo bus daromasi ir Durbane. Ir šiame kontekste e, ir Kankūno susitarime daroma tam tikrų nuorodų į lyčių lygybės aspektą, taigi čia padaryta pažangos. Taigi iššūkiai yra klimato kaitos pasiekmių švelnimas ir finansavimas. Ir žvelgiant iš mūsų perspektyvos, E, tai yra iššūkis lyčių lygybės požiūrių tiek išsivystančiams, tiek visičiusiams, tiek besivystančiams šalims. Nes jeigu norime pasiekti tokios ekonomikos, kuri e, leistų sumažinti CO2 išmetimą, tai yra tikslas, norime padėti ir besivystančiams šalims siekti to. Šio tikslo ir šiame kontekste yra pripažintas lyčių lygybės aspektas, tačiau tai, tai yra svarbu ir mums, išsivyščiusiams pramoniniams šalims. Aš manau, kad privalome būti realistiškais ir turime e, suvokti, kad pagal visus turimis mūsų duomenės per ateinančius 30-40 metų mes turėtume sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą 40 procentų. Ir tai e, atsilieps ne vien tik tais technologijams, bet ir bendram, bendrai pasirinktai vystimosi krypčiai. Na, šiame kontekste svarbu atsižvelgti dar ir štai, kad Johana jau apie tai kalbėjo. Reikia pripažinti skirtingų lyčių poveikį CO2 taršai. Pavyzdžiui, jeigu pažvelgsime Europą, tai net jeigu moterų ir vyrų pajamos tos pačios, tačiau jų poveikis klimatui, jų sukeliama tarša yra skirtinga. Turime tai atsižvelgti. Ypač e, nepamirškime, kad moterų ir vyrų prioritetai yra skirtingi. Moteris ir vyrai pasirinka ir skirtingus politinius prioritetus. Ypač tai siejasi su kitu punktu, tai yra e, technologijos, e, struktūros ir infrastruktūros gyvenimo būdas. Šio trikampio pripažinimas. Kol kas buvo labai daug susitelkimai technologijas ir ekonomiką, tačiau niekas nekalbė apie struktūras, infrastruktūrą. Pavyzdžiui, reikėtų pasižiūrėti į viešojo transporto infrastruktūrą, taip pat ir gyvenimo būdą. Ir iš atliktų tyrimų atliktų visame pasaulio, visų pirma Europoje, žinome, kad jeigu mm, būtų apklausta visuomenė dėl jų politinių prioritetų, tai vyrai yra labiau linkę investuoti į technologijas, o moteris yra labiau linkusios keisti struktūras, infrastruktūrą ir gyvenimo būdą. Uh, Taigi aš manau, kad moteris reikėtų uh, labiau traukti į politinių sprendimų formavimą ir tokiu būdu ir sprendimas būtų e, kitoks. Ir šiuo metu dabar mm, daromas ir dėl uh, e, CO2 išmetimo lygio ir lyčių aspekto. Taigi aš manau, kad reikėtų sustiprinčių lyčių lygybės aspektą, tiesiog reikėtų pakeisti Durbano susitarimo tekstą, darant atitinkamų nuorodų į lyčių lygybę. Tačiau to, kas padaryta, dar nepakanka. Ir vienas dalykas yra susijęs su esminiais aspektais. Šiuo metu e, žvelgiant į tarptautinį klimato apsaugos politiką, tarptautiniu lygiu, tai e, ten dabar yra daugiau prastų nei gerų sprendimų nes e, kai kurios šalis e, siūlo e, stiprinti brandolinį energetiką, kitur vėlgi norėtųsi mm, daugiau genų inžinerijos, kas vėlgi reikštų uh, didelį poveikį uh, vandenynų derlingumui, vaisingumui, o taip pat ir atmosferai, o taip pat ir GMO. Aš manau, kad tai yra neteisingi sprendimai, kurie neprimtini daugumai, m, primtini daugumai moterų. Tačiau atrodo, kad e, tarptautinėje arenoje šie neteisingi sprendimai bus palaikyti. Taigi, Tarptautinėme kontekste siūloma sukurti lyčių lygybės patariamą grupę, nes e, visose politikos formavimo grupėse teigiama, kad trūksta lyčių lygybės ekspertizės. Taigi siūlome sukurti tokią patariamąją grupę. O taip pat manome, kad reikėtų sustiprinti stebėtojų statusą, tai yra tų stebėtojų, kurie dirba ties lyčių lygybės ir moterų klausimais ir jie galėtų teikti rekomendacijų vyriausybėms. O dabar perkime prie europinio ligmens. Ir čia aš išvelgčiau tris pagrindinės rytis, kuriuose ES galėtų imtis veiksmų e, lyčių lygybės ir klimato apsaugos kontekste. Visų pirma, tai yra UNFCCC procesas ir aš manau, kad ES galėtų prisimti aktyvesnį vaidmenį tiek e, tam, kad būtų prisimta aktyves, e, ambicingesnių uh, įsipareigojimų, nes atrodo kila pavojus, jog ES praras lyderio vaidmenį, kurį, kuris laikas turėjome. Taigi mes turėtume atgauti šią, šį lyderio vaidmenį. O taip pat e, manau, kad ES turėtų elgtis aktyviau formuodama um, labiau lyčių lygybės aspektų besirimenčią klimato apsaugos politiką. Pavyzdžiui, valstybės narės turi uh, programas, kuriuose nacionalinėse delegacijose, pagal kurias nacionalinėse delegacijose yra pa, uh, palaikomos moteris. Ypač čia turiu galvoje tokias nacionalinės delegacijas iš mažųjų šalių. Uh, Ir aišku, būtų daugiau rezultatų, jeigu ES būtų vieninga, kalbėtų vienu balsu šiame kontekste. Kitas dalykas yra vystomasis bendradarbiavimas ir um, pagalba vystimus. Europai, tai aš manau, šiame kontekste lyčių lygybės aspektas yra labai svarbus ir aš manau, kad bandant užpildyti gyvenimo spragas, reikėtų uh, labiau derinti vystimasi ir lyčių lygybės politiką tiek europinį, tiek ir nacionalinį nacionaliniu lygiu. Taigi daug ką dar galima nuveikti nacionaliniu lygiu. Aš manau, kad klimato kaitos politikos kontekste reikėtų labiau atsižvelgti į lyčių lygybės aspektą, jį labiau analizuoti ir pažvelgti jį iš platesnės perspektyvos, kartu į šį aspektą integruojant tiek socialinį, tiek ir um, lyčių lygybės elementą nes e, visose diskusijose dėl klimato kaitos labai vėlai buvo atsižvelgta į klimato kaitos pasiekmes socialiniams aspektams. Na, čia matote įvairius lyčių lygybės matmenis, dimencijas. Na, nežinau, gerai žiūrite nuotraukas, Tiesiog e, tokiu bandu bandome pademonstruoti, kaip klimato kaita siejasi su lyčių lygybės aspektu. Taigi, pavyzdžiui, kai kalbame apie politinių sprendimų e, prieimimą, tenka daug kalbėti ir apie energetikos ir transporto politiką. Taigi, viršutinėje nuotraukoje matote, kaip atrodo planavimo organai tose didžiosiuose transporto ir energetikos įmonėse. Kitas dalykas e, - skirtingis atlygis. E, moteriams ir vyrams ir pasirinkant tam tikrus politinius sprendimus, moteris tampa labiau pažeidžiamomis. Tačiau nepamirškime priežiūros ekonomikos. Žinome, kad visoje Europos Sąjungoje moteris atlieka didesnę neapmokamo darbo dalį. Na ir kai kalbame apie transportą ir politiką, šis aspektas yra svarbus. Nesigilinsiu detalės, tačiau E, čia nuotraukos yra paimtos iš vienos Vokietijos e, energetikos agentūros, e, kurios tikslas yra paskatinti žmonės samoningiau naudoti energiją. Ir čia matote, moteris pavaizduota plaunanti indus, o vyras dirbantis su kompiuteriu. Taigi tarsi tai savotiškai atspindi stereotipus, lyties tapatybę, ar mums tai patinka ar ne. Taigi, savo ruoštų norėčiau rekomenduoti štai, ką mums reikalingas aktyvus moterų dalyvavimas, jis tai savame suprantamas dalykas ir e, turėtume viską pažvelgti iš platesnės perspektyvos. Mums neužtenka vien tik kažkokių kvotų, mums reikia, kad tas moterų indėlis iš tikrųjų būtų svarus ir mm, veiksmingas. Ir kodėl lyčių lygybė negalėtų tapti vienu iš e, klimato apsaugos politikos prioritetų. Pavyzdžiui, e, Švedija lyčių lygybė yra vienas transporto politikos e, prioritetų, nes pavyzdžiui, ten buvo konstatuota, kad jeigu nebus atsižvelgiama į lyčių lygybės aspektą transporto politikos rytyje, tai tuomet moteris bus kriminuojamos ir nebus pasiekta tinkamų rezultatų. Taip pat mums reikalingos ir tinkamos institucijos. Ir tai ir tikrasis iššūkis. Aš manau, kad e, tie, kurie atsakingi už klimato kaitą ir tie, kurie atsakingi moterų e, klausimus ir lyčių lygybės klausimus turėtų tampriau tarpusavį bendradarbiauti. Pirmas žingsnis būtų bendravimas tarpusavyje, nes, pažiūrėjau, pažvelgus nacionalinį lygį, tenka konstatuoti, kad net ir kad e, nesusikalba. E, šios dvi sritis - klimato kaita, to ir mm, lyčių lygybės klausimai. Taigi reikia bendravimo tarp šių dviejų sričių ir reikia kažkokio tai institucinio konteksto, kuris užtikrintų bendradarbiavimą tarp šių dviejų sričių, pavyzdžiui, per komitetus, parlamentus ir taip toliau. Pavyzdžiui, aplinkosaugos, energetikos, transporto komitetai galėtų e, bendrauti su komitetais, organiais atsakingais už lyčių lygybę ir moterų klausimus. Taip pat reikėtų sėti tarpusavį lyčių lygybės klausimus su teisės saugos klausimais ir mes turime ne vien tik tais mažinti e, klimato kaitą sukeliančių e, dujų išmetimo mažymą, mums reikia visapusiško požiūrį, mums reikia kurti tokią visuomenę, kuri suvartotų mažiau, kuri išmestų mažiau CO2, mums reikia tokios visuomenės, kuri būtų atspari, atspari klimato kaitai, atspari finansinėms krizėms. Taigi, mums reikia įtraukesnės visuomenės, teisingesnės visuomenės, kurioje labiau sužvelgiama lyčių lygybės aspektus. Tai turėtų būti klimato kaitos politikos dalis. Ir taip pat e, a, nepamirškime ir lyčių lygybės amnezijos. Ar man pabaigti šitą vietą? Na, jeigu pažvelgsime praktinę pusę, tai aišku, mums reikia uh, E, lyčių lygybės pagrindų besirimenčių duomenų, tačiau reikia ir tinkamos tokių duomenų analizės tam, kad galėtume uh, uh, kirsti iš pat šaknų skirtumus tarp lyčių. Taip pat turėtume atsižvelgti į su, <clears throat> politikos ir politinių priemonių socialinius, ekonominius poveikius. Ir pažvelgus E, iš moterų perspektyvos e, švaraus vystimos mechanizmas, kuris e, išsivystančiam šalims leisti surinkti kreditų e, besivystančiose šalyse už žaliuosius projektus, kad visą tai reikėtų sieti su ETS nes yra švaraus vystimosi mechanizmų ir atitinkamų projektų, kurie, kurie socialiniu ir aplinkosauginiu požiūriu yra tikrai netinkami. Taigi šiame kontekste reikėtų atsižvelgti ir lyties aspektą. Taip pat reikėtų pasižiūrėti ir kokį socioekonominį poveikį turi ES formuojama politika man rodos, lyčių lygybės institucijos atlieka atitinkamą tyrimą. Aš esu viena iš to tyrimo dalyvių, autorių. Ir manau, kad ir Europos parlamentas savo darme pasitelks tą tyrimą ir jos rezultatus. Na, o taip pat turėtume pasižiūrėti, koks vaidmuo tenka ne tik moteriams, bet ir vyrams prisitaikant prie klimato kaitos pasiekmių ir švelninant jas nes e, jeigu pažiūrėsime klausų rezultatus, tai pastebėsime, kad visose valstybėse narėse ES moteris yra labiau susirūpinusios dėl klimato kaitos pasiekmių, yra linkusios imtis daugiau veiksmų Taigi tai yra gerai, norime, aišku, kad moteris tapti dar geresnėmis, tačiau reikia e, prignypti ir vyrus, jie nori didelių automobilių ir reikėtų paškoti e, tinkamų priemonių ir e, politikos sričių, kuri atitiktų abi lytis ir jų interesus. Pirmininkas. Na, įdomu tai, kad jūs suformalavote konkrečių pasiūlymų dėl to, ką galėtų daryti Europos parlamentas. Mane labai sudomino tai, jog sakėte, kad tarptautinėje klimato apsaugos politikoje trūksta konkrečios linijos ir aš manau, kad ES ir parlamentas galėtų nešti labai svarų indėlį šiame kontekste. Kągi. Na dabar pribrendo laikas suteikti žodį mūsų abiems šešėlinėms pranešėjams, tačiau prieš tai norėčiau suteikti žodį poniai Kilnilsen. Prašau. Ačiū. Norėjau tik tai pateikti jums kelias pavyzdžius, kad įtikinčiau uh, galbūt kai ką. Ir kad įrodyčiau, jog verta šios klausimus nagrinėti lyčių požiūriu. 98-aisiais kilus Mičio uraganui e, tai buvo vienintelis e, atvejis, kai nebuvo žmonių aukų. E, taip atsitiko todėl, kad, e, kad moteris buvo sukūrusios ankstyvo perspėjimo sistemą. Tanzanijoje viena nevyriausybinė organizacija įgyvendino e, programą iškasę šulinį po poros mėnesių, šulinys išdžiuvo ir tiesą sakant, sprendimą dėl to, kur kasti šulinį priėmė tik tai vyrai. Na, o kai paklausė moterų, e, kurios žinojo, kaip surasti vandenį, jos žinojo, e, kur reikia kasti e, šulinį. Taigi, kai buvo atsiklausta moterų, šulinys buvo iškastas kitoj vietoj ir nuo to laiko jokių bėdų dėl vandens ten nekilo. Taip pat visi žinome pavyzdžius apie miškų atsodinimą Afrikoje, Taip pat ir iš Europos yra pavyzdžių, jeigu neklystų Helsinkis, e, ne, nerandu savo dokumentuose, bet e, būtent Helsinkėje vyko pokalbiai su moterim ir buvo nuspręsta vakare pakeisti autobusų sustojimo vietas. E, Tokie, tokius pasiūlymus pateikė moteris, buvo norima gerinti viešoje, viešojo transporto paslaugas, moteris jautėsi nesaugios vakarais ir norėjo, kad autobusai sustotų arčiau jų namų. Taigi su moteriam buvo pasikonsultuota ir buvo patobulinta viešojo transporto sistema. Švedijoje, Malmėje taip pat buvo konsultuotasi su moterim ir buvo nuspręsta leisti nemokamai naudotis viešojų transporto asmenim su, su <clears throat> keliaujant asmenims keliaujančiams su, vai, su vaikais vežimėliuose. Taigi iš tiesų tai rodo, kad pasiūlymus e, gali teikti moteris, o tie, kas priema sprendimus, paprastai vyrai net nebūtų pagalvoję apie tokius dalykus. Ir iš tiesų galiu tęsti dar ši, šitą pavyzdžių e, sąrašą e, apie tai, kaip moteris gali prisidėti. Ačiū dabar žodis šešėliniai pranešėjai APP e frakcijos, ponė Petikainė. Penkias minutės. Ačiū. Atsiprašau, kad negalėjau dalyvauti viso klausimo metu, bet e, mano, mano padėjėja čia, čia buvo ir esu tikra, kad mane supažindins su rezultatais. Na, išsamei nekalbėsiu apie klimato kaitos iššūkius, visi juos žinome, norėčiau akcentuoti tik tai vieną dalyką. Tai yra tai, jog mums reikia sisteminio požiūrio, o ne o ne tokio vienetinio e, požiūrio ar vienos nuomonės e, požiūrio, nors ir tai aišku reikalinga yra. Esu uh, tikra, kad uh, rezultatai bus pagerinti ir kad iš tiesų bus surinkta daugiau CO2 iš atmosferos. Ir, na, kalbant apie sisteminį uh, požiūrį, tai manau, kad čia moteris ir gali atlikti svarbu vaidmenį. Čia norėčiau paminėti du klausimus. Visų pirma, tai poveikis. O kitas dalykas - veiksmas. Poveikis tai yra suvokimas, kad moteris bus ta grupė, kuri labiausiai nukenties nuo klimato kaitos. Ir e, žinoma, ir vietiniai gyventojai, ir skurstantis, ir, ir dar kiti žmonės nukenties. Tačiau esmė yra ta, kad moteris kad moteris sudaro didžiąją dalį pažeidžiamųjų grupių, uh, visame pasaulyje ir skurstančių grupių tarpe didesnė dalis e, moterų yra ir, ir tie tarp žmonių, kurie gyvena mažiau palankiamis ekonominėmis sąlygomis, yra daugiau moterų. Tai e, aš manyčiau, kad klimato e, kaita labiausiai paveiks pažeidžiamas grupės, kad ir kokia tai grupė būtų, o moteris ir yra tas pažeidžiamiausias klausimas Ir ta prasme turime pripažinti, kad, kad tai yra ir lyčių klausimas. Šis klausimas nėra uh, neutralus lyčių požiūrių, turiu galvoje klimato kaitą. Tačiau galvojant apie klimato kaitos uh, poveikia. Man primtina tai, kas čia buvo kalbėta, čia yra kokybės ir lygybės klausimas. Kadangi moteris sudaro pusę gyventojų, jos yra, joms yra per mažai atstovaujama. Aš girdau pataisimą, moteris sudaro 53 procentus gyventojų. Jos, joms yra per mažai atstovaujama klimato dėrybose, kaip ir kitose tarptautinėse dėrybose. Uh, ir pernelyg daug atstovaujama toms grupėms, kurios turi ekonominių interesų. Kaip tik tai todėl tos dėrybos tokios sunkios, kadangi tie, kas nenori sprendimų, jiems yra pernelyg daug atstovaujama dėrybose, jie tų sprendimų nenori, nes tai pakenks jų ekonominiam interesam. Uh, Ir manyčiau, kad reikėtų pagalvoti, kalbant apie tarptinės dėrybas, apie institucinę sistemą, kuri suteiktų galių moteriams ir toms grupėms, kurioms nėra atstovaujama. Ir e, Dėl ko taip turėtų būti? Nes tos grupės daugiausia nukenties nuo klimato kaitos, jas tai labiausiai paveiks. Taigi bent 50 procentų ar netgi 53 procentams turėtų būti atstovaujama. Kitas dalykas yra e, sektorinis sprendimo prieimimas. E, e, jeigu pažvelgtumėm, kas yra aplinkosaugos ir socialiniai ministrai, tai moteris, o kas yra finansų ministrai, uh, Ir iš tikrųjų tie, kas priema sunkiausius sprendimus, turi mažiausiai iššūklių ir labai, labai, labai mažai moterų jų tarpę matysim. Tai reikėtų pagalvoti apie institucinę sąrangą, kaip e, per ją būtų galima didinti e, moterų dalyvavimą. Toliau lygybė. Moteris turi, turi teisę būti atstovaujamos. Uh, ten, kur priimami sprendimai. Kitas veiksmų aspektas, kokybinis, tai yra žinios. Na, nenorėčiau kalbėti apie skirtumus tarp vyrų moterų. Iš tiesų, moteris turi kitokio pobūdžio žinias ir interesai jų kitie. Ir kalbant apie sisteminę požiūrį, tai e, turėtume galvoti apie esmę, tai efektyvus išteklių panaudojimas, kaip mes naudojame ir paskirstome savo išteklius ir manyčiau, kad tokios žinios galėtų prisidėti prie sprendimo ir mane visuomet žavi rodiklių apibendrinimas, pavyzdžiui, aplinkosauginis poveikis ir e, poveikis e, lytims, pavyzdžiui, e, teritorinio plano poveikis, kai, tarkim, žmonės vietoj to, kad važinėtų savo automobiliais naudotųsi viešuoju transportu. Ir, tarkim, jeigu paslaugos yra išmėtytos po visą miestą, kuo, kuo važiuoti, dviračiu ar automobiliu, kas yra geriau aplinkai ir kas yra geriau galvojant apie efektyvų išteklių panaudojimą ir kas suteiktų daugiau lygybėms, lygybės vyrams, moteriams. Ir iš tiesų e, įdomu, kad e, aplinką pagerinti visiems e, vaikams galima suteikiant geresnę prieigą prie paslaugų, jeigu galima tas paslaugas gauti nuėjus tik taip pešiomis. Ir aišku, kai iš, ištekliai efektyviai panaudojami, tai ir lyčių ta pusiausvyra atsiranda. Ir manyčiau, kad e, svarbu galvoti apie tokius rodiklius ir svarbu uh, ir mūsų teritorinėme planavime atsižvelgti į tokius klausimus ir galvojant apie socialinės struktūras ir iš tiesų norėčiau pamatyti daugiau konkrečių atvejų analizės, nes labai dažnai e, sprendžiame problemas labai sudėtingai, e, visų pirma mes sukūrėm e, tą, tą problemą, užuot siekia paprastumo ir siekia e, efektyvaus išteklių panaudojimo ir socialiai teisingų sprendimų e, nedideliu mastu. Ir man tai atrodytų, tai yra labai svarbi žinių aspekto dalis. Na, kalbant apie moterų dalyvavimą, galėčiau pasakyti, klimato kaitos problemos ir kitų socialinių iššūkių neįspręsime be, ir kitų iššūkių neįspręsime be stiprios socialinės dimensijos. Jei galėtumėm sukurti teisingą visuomenę, e, kurioje visi gali gyventi, e, tai rezultatai būtų geresni. Ir gerbiamas pirmininkė, paskutinis pastebėjimas dėl dėl veiksmų, nors moteris e, sudaro didesnę gyventojų dalį, vis dėlto e, moteris e, kaip vartotojos, rinkėjos, kaip, kaip politinių jėgų atstovės yra tik tai veikėjos, galima sakyti. Ir būtų gerai, kad būtų numatyta parama moterų organizacijom NVO, kad būtų e, didinamas moterų samoningumas, e, kad, e, kad moteris būtų aktyvesnės ir vietos, ir nacionaliniu, ir kitais lygmenėmis. Dėkoju. Ir dabar žodis poniai Thompson Ji yra SND frakcijos šešinė pranešė. Ačiū, kad surengėte šį labai svarbų klausimą. Deja, negalėjau atvykti anksčiau, kadangi esu pranešėję kitų klausimų, turėjau dalyvauti diskusijose ir kalbant apie diskusijas dėl energetikos Europoje, visuomet Tose diskusijose dalyvauja daugybė vyrų ir nedaug moterų, nors moterys taip pat yra vartotojos. Ir mažiausiai moterų yra tarp žaliųjų atstovų, nevyriausybinio organizacijų atstovų. Manau, jog šis klausimas, kurį šiandien aptarinėjame, yra labai svarbus. Girdėjau, kas buvo pasakyta apie moteris kaip aukas. Aš iš tikrųjų esu įsitikinusi, kad moteris yra ne tik aukos, jos taip pat yra ir veikėjos. Bet neturėtume neikti to, kad moteris yra aukos. Daugeliu atveju jos yra aukos, apie tai mes diskutuojame vakaruose, bent jau mano šalyje, moteris skundžiasi, nori atsikratyti tokio aukų vaidmens, tačiau visuomenėse yra tam tikros struktūros, kurios paverčia moterį auką. Taip pat manau, kad tuo pat metu besivystančios valstybės, tokiuose valstybėse dėl skurdo moteris yra labai pažeidžiamos. Daugumas skurdžiai gyvenančių žmonių yra moteris. Ir žinome, kad klimato kaita moteris paveikia labiau nei vyrus. 2012 metais, atsiprašau, sako kalbėtoja 2009-aisiais, dalyvavau e, didelėme renginyje, kurio metu buvo analizuojami moterų ir klimato kaitos klausimai. Išgirdau labai įdomių pasisakymų iš moterų, iš vairiausių pasaulio valstybių, iš Bangladešo, Latino Amerikos, Nepalo, Indijos. Ir visiškai aišku tai, kad moteris yra vis dar priklausomos nuo natūrinio ūkio gamybos. Jas yra lengviau pažeisti nei vyrus. Vyrai persikelia į miestus ir moteris lieka priklausomos nuo pajamų, kurias gauna dirbdamos žemę, kaimuose. Ir būtent tokias moteris labiausiai paveikia klimato kaita. Žinoma, turėtume užtikrinti tai, kad moteris taptų ir veikėjomis, kovojant su tokia padėtimi. Tačiau dažnai tokia padėtis yra susijusi ir su vaikais, o vaikai taip pat yra ir berniukai. Na, žinome, kad vaikai, netgi jei jie gyvena skurdžiai, jie gali tiesiog džiaugtis gyvenimu. Tačiau berniukams e, sekasi tvarkyti su klimato kaitos padariniais geriau, nes, pavyzdžiui, mergaitės niekada neišmoksta plaukti. Ir tai labai akivaizdžiai pasirodė tsunamio Tailandė metu. 70 procentų žuvusiųjų iš tikrųjų buvo moterys. Kaip jau sakiau, kalbant apie energetiką, klimato klausimus, labai mažai iš sprendimus priimančių jų asmenų yra moterys. Mano šalyje, Danijoje, e, kai vykstu į konferencijas energetikos klausimais, vakarais vyksta e, šventės ir dažnai dauguma būna vyrai ir tik nedaugelis moterų dalyvių. Ir kai vykstu į konferencijas diskutuojančias apie vėjo jėgainės, didžioji dalis e, dalyvių būna vyrai, kurie taip pat dalyvauja ir vakarėliuose po tokių konferencijų. Net ir besivystančio pasaulio valstybių atstovai, diskutuojantys šis klausimais, dažniausiai yra vyrai. Taigi būtina padidinti moterų dalyvavimą sprendimų prieimimo procese. Ir taip pat įdomu tai, kad neseniai buvau pakviesta į Kiniją ir Kinijos moterų organizacija organizuoja trijų dienų renginį, kurio pavadinimas yra moteris ir e, tvarumas. Ten bus rengiamos darbo grupės, seminarai klimato klausimais ir e, buvo parengta labai stipri moterų grupė iš Kinijos. Dažnai Europos parlamente mes e, galvojame, kad esame stiprus, mes taip pat siunčiame savo delegaciją į e, čia konferenciją, tačiau joje mes e, nesame linkę aptarti moterų klausimų. Taigi būtina pasiekti lyčių lygybės, kalbant taip pat ir apie klimato darnos klausimus. Tikrai turime imtis veiksmų, turime integruoti moteris į nacionalinių ir tarptautinių ekosistemų valdymą. Turime užtikrinti, kad moteris turėtų galimybę naudotis žeme ir gamtiniais ištekliais. Šie klausimai labai smarkiai priklauso nuo to, jog sprendimų prieimimo procese taip pat turėtų dalyvauti ir moterys. Dabar turime pasidžiaugti tuo, kad trys moterys iš besivystančio pasaulio valstybių buvo apdovanotos Nobelio taikos premija. Ir viena iš šių moterų pasakė, mes negalime pasiekti demokratijos ir tvarios taikos pasaulyje, jei moteriams nebus suteiktos tokios pat galimybės kaip ir vyrams daryti įtaką vystimuisi visose visuomenės lygiuose. Esu tvirtai įsitikinusi, kad tų pačių tikslų turėtume siekti ir mažindami klimato kaitos padarinius. To nebus įmanoma padaryti neįtraukus moterų į visus e, sprendimų prieimimų proceso lygius. Ačiū. Širdingai dėkoju. Ir dabar norėčiau suteikti žodį Rosario Bentopais ir ji e, pakomentuos klimato kaitos veiksmų planą. Na, šiandien visą popietį jau čia esu klausime, taigi galėjau išklausyti abiejų ekspertų grupių ir dabar tiesiog norėčiau sureaguoti į visus pristatymus ir apžvelgti svarbiausius elementus. Uh, kurie siejasi su tuo darbu, kurį atliekame tiek europiniu, tiek ir tarptautiniu lygiu. Na, šiandieną e, girdėjome, kad klimato kaita lyčių lygybė, lygybės požiūrį nėra neutraliai, ypač tai pasakytinė apie e, besivystančias šalis ir mūsų komisarė sakė, kad čia reikia daryti skirtumą. Kai kalbame apie klimato kaitą, prisitaikymą prie jos ir jos pasiekmių švelninimą, turime kalbėti ir apie lyčių e, aspektą ir vystumą bendradarbiavimo kontekste. Mes iš tiesų labai siejame lyčių lygybės e, klausimus su formuojimu formuojama politika. Mūsų komisarė pateikė keletą pavyzdžių iliustruojančių šias sąsajas. Mes taip pat e, konstatavome, kad moteris labiau nukenčia nuo klimato kaitos pasiekmių Na ir kai kalbame apie prisitaikymą prie klimato kaitos pasiekmių, tai ypatinga svarba šiame kontekste e, gauna lyčių lygybės aspektas. Jam reikia skirti daugiau dėmesio, nes kai kalbame apie pažeidžiamumą ir kai kalbame apie visus tuos pavyzdžius iš Bangladežo, pavyzdžiui, apie perkildusius asmenis e, dėl potvinių, apie pabėgėlis Vietname, tai iš tikrųjų reikia konkrečiai įvardyti pažeidžiamumą ir apie būtinybę veikiau pristaikyti prie klimato kaitos pasiekmių, o ne tiek būtinybę jas mažinti. Nes e, dėl įvairių nušvistų priežasčių moteris yra labiau pažeidžiamas, jas labiau ir skaidžiau paliečia klimato kaitos pasiekmes. Ir todėl. Uh, kai kalbame apie pristaikymą prie klimato kaitos pasiekmių, formuodami politiką, turėtume daugiau dėmesio skirti lyčių lygybės aspektams. Taip pat e, girdėjome tai, kad į visą klimato kaitos politiką reikėtų traukti lyčių lygybės aspektą. Na, kai dėl pristaikymo prie klimato kaitos politikų, tai daugiau dėmesio skirsiu šiam klausimui dėl mano anksčiau minėtų priežasčių. Na ir pristaikymas prie klimato kaitos pasiekmių Europoje yra vienas iš svarbių klimato apsaugos aspektų. Mes turime klimato apsaugos paketą patvirtintą 2009 metais ir jau perėmė į trečiąjį um, um, politikos derinimo etapą, kurio tikslas yra sumažinti CO2 išmetimą. Tačiau tik 2007 metais mes paviešiname žalėją knygą. Na ir tikriausiai e, žinote, kad prieš tai buvo parengtas rekomunikatas e, E, kuriame buvo keltas klausimas, ką reikėtų padaryti ir taip pat buvo nušvestas politinės galimybės. Ir atlikus konsultacijas su suinteresuotais asmenimis, o taip pat ir padedant Europos parlamentui Mes komisijoje 2009 metais parengėme baltą knygą, kur kalbama pri, apie prisitaikymą prie klimato kaitos pasiekmių. Ir ten yra keturi pagrindiniai elementai, keturi ramščiai, į kuriuos reikia ypatingai atsižvelgti, bandant užtikrinti prisitaikymą prie klimato apsaugos, bandant prisitaikyti prie klimato kaitos pasiekmių. Ir visame šiokame kontekste daug dėmesio skiriama lyčių aspektui. O tie e, keturi ramščiai yra vystimasis ir technologijos, antra įvairių politikų derinimas su klimato kaitos klausimais, trečia e, e rinka besirimenčiais šių priemonių svarbai, na ir galų galia tarptautinis bendradarbiavimas. Taigi noriu patikinti, kad galvojant apie pristaikymą prie klimato kaitos pasiekmių yra atsižvelgiama ir lyčių aspektą mes sukūrėme um, suinteresuotų asmenų grupę, kurie gilinasi pristaikymo klausimus ir kurdami tą grupę paprašome valstybė narių užtikrinti lyčių lygybę toje grupėje. Nuo pasi, o rengiant pristatymą prie klimato apsaugos politiką rengiant prisitaikymą prie klimato kaitos pasiekmių strategiją, kuri turėtų būti patvirtinta 2013 metais, joje taip pat atsispindi ir lyčių lygybės aspektas. Taigi, ypač kalbant apie pristaikymą prie klimato kaitos pasiekmių, klausimus, daug dėmesio skiriama lyčių lygybė klausimas. Klimato kaitos poveikio mažymas yra kitas klausimas, apie tai kalbėjau panėjo komisarė. Kitas šiandieną keltas klausimas yra tai, kad reikia įtraukti moteris į sprendimų prieimimą tose srityse, kurios siesi su klimato kaitos klausimais. Taigi, pavyzdžiui, mes kūrėme suinteresuotų asmenų grupę, kuri gilinasi į prisitaikymo prie klimato kaitos pasiekmių klausimus. Parlamentas toje grupėje turi tris vietas. Kitas posėdis vyks lapkričio 8 dieną, beje. Dar šiek tiek dėl uh, pristatymų šiandieną, konkrečiai dėl klimato kaitos e, politikos finansavimo, e, o taip pat ir lyčių lygybės aspekto šiame kontekste. Norėčiau pabrėžti, kad pagal atitinkamą jungtinių tautų E, konvencija e, dabar Kankūno sustarime atsispindi ir lyčių lygybės aspektas. Mes ypatingai darėme spaudimą, kad tas aspektas atsispindėtų sustarime. O kai dėl finansavimo klausimų, tai jūs minėjote, jog čia nereikėtų nuleisti rankų ir tiesiog atkreipsiu dėmesį, kad ES laikosi savo klimato apsaugos įsipareigojimo ir be kita ko um, neatsisako savo ilgalaikių klimato apsaugos mm, tikslų ir jų finansavimo. Taigi mes labiausiai susitelkime į mažiausiai išsivyščiusios šalis šiame kontekste. O mm, nuo 2012 metų įsigalios ES finansavimo įsipareigojimai, kuriuos ES vykdys kolektyviai, tai iki 32 milijardų kasmet. Ar tai vienas trečdalis visų pramonių šalių įsipareigojimo, o taip pat E, atitinkamas alijansas ypatingai dėmesį skiria mm, e, mažiausiai 700 šalims ir laikotarpį 2008-2013 metams. E, finansavimo poreikis šioms šalims yra 200 tūkstančių milijonų. Taigi, jūs minėjote, kad mes esame didžiausi, didžiausi donorai. Uh, Nu, dėl greito finansavimo ir ilgalaikio finansavimo įsipareigojimo, tai mes tikrai esame prisėmę didelius įsipareigojimus ir jų nesisakome. Na ir galiausiai. Buvo raginama prisimti E, platesnio masto įsipareigojimų pagal Junktinių tautų klimato apsaugos konvenciją. Na taip, aišku, reikia mažinti emisijas pasaulio lygiu, nes kuo geresnis bus prisitaikymas, kuo mažesnis poveikis, tuo mažesnė finansavimo reikės ir tuo mažiau bus pažeidžiamų žmonių. Na, ES pati pirmoji priėmė klimato apsaugos teisės aktus, Pavyzdžiui, žinote, mūsų klimato apsaugos paketą, kuriame yra numatyta sumažinti e, emisiją 20 procentų iki 20 metų, taip pat turime įsipagarėjimų pagal Kyoto protokolą, taigi darome, ką gali. Ir e, vis dėlto 13 procentų visų emisijų yra iš Europos, taigi mes esame po JAV ir Taigi parlamentas ir, ir kiti suinteresuoti asmenys turi padėti įtikinti JAV ir besivystančią šalis. Ačiū. Yes, please, if you want to respond. Um, yeah, just, um, thank you very much. Taip, gal norėtumėt atsakyti. Taip, dėkui. Trumpai dėl klimato kaitos veiksmų finansavimo norėčiau vėlgi pasakyti, kad kalba eina ne tik tai apie kiekį to finansavimo, bet ir apie kokybę e, klimato kaitos veiksmų finansavimo. E, kalba eina ir apie ir apie tai, kad e, daugiau lėšų skiriama klimato kaitos poveikio mažinimo veiksmams. ko dar trūksta, tai e, visos Europos lygmenių supratimo to, kas yra naujas ir papildomas e, klimato kaitos veiksmų finansavimas ir e, jungtinės tautos taiko savo apibriežti ir pagrindinius rodiklius atskirai nustato ir nors ES eina tinkama linkme, prisimami įsipareigojami, tačiau galima padaryti daugiau, e, kad prisitaikymo e, veiksmai e, būtų labiau finansuojami, nes iš tikrųjų yra, yra tas atotrukis, jeigu pažvelgtumėm į turimas klimato kaitos poveikio e, <clears throat> klimato kaitos veiksmų finansavimo priemonės, tai mažinimo, e, poveikio mažinimo veiksmams skiriama per mažai. Dėl JTBKK. Nesu ekspertė, e, minėjote pagrindinės dėmesio sritis ir čia tais tarsi apibrieštas yra ryšys, ryšys tas su besivystančiom šalim Ir e, vėlgi, čia į ką susitelkiama, tai e, miškų e, naikinimo poveikio mažinimas ir kiek, kiek aš žinau, kiek aš žinau, Europos lyčių lygybės institute čia lyčių klausimais nepažymėta, kad būtų kalbėta. Ir, uh, Kalbant apie komunikatą, moteris paminėtos tik tai kartą ir vėlgi e, moterų pažeidžiamo pripažinti tai būtų dalis to, bet to nepakanka. Tai vėlgi kalbant apie, apie įgyvendinimo e, sistemą, Tai e, jei paimtumėm 2008 metų dokumentą, moteris ten nemimos ir Ir vėlgi čia kalba įtų apie šito aspekto integravimą. Galvojant apie ir kalbant apie šitas e, kovos e, su klimato kaita priemonės ir jų finansavimą. Ačiū už Jūsų pastabas dėl e, klimato kaitos veiksmų finansavimo kokybės. Galiu kalbėti tik tai Europos komisijos vardu nes ją atstovauju, negaliu kalbėti apie Europ... negaliu kalbėti už valstybės narės, nes šiuo atveju taikomas subsidarumo principas, valstybės narės atsakingos už tai yra ar e, valstybės narės priema sprendimus tais klausimais. Iš komisijos pusės galiu pasakyti, kad kalbant apie finansavimą, 50 skiriama švelninimui, 50 procentų e, prisitaikymui, na, o dėl įsi, įsipareigojimų papildomumo, visi komisijos įsipareigojimai yra papildomi, tai komisijos atsakymas būtų, o valstybių narių atstovų yra čia ir tiesiog jų būtų galima paklausti. Nes apie. E, dėl e, GCCA, e, žinoma, atkreipsiu savo kolegų dėmesį į tai, kolegų, kurie atsakingi. Aš tai aš turėčiau pasakyti, kad GCCA yra skirta uh, E, smulkiom šalim saloms ir e, e, toms visuomenėms ir aišku, moteris taip pat yra to dalis. Mes susitelkėm tik tai į pažeidžiamiausias, mažiausiai išsivyšiusias šalis ir smulkės besivystančias šalis salas. Uh, Nors, kaip jūs sakėte, kad e, moteris tose šalise labiausiai paveikia klimato kaita, tai netiesiog iš tiesų taip ir yra, bet atkreip, atkreipiau dėmesį į tai, ką jūs sakėte ir perduosiu kolegoms. Na, atrodo, daugiau nėra daugiau norinčių pasisakyti bent jau iš mano šioje podimo pusėje, taigi kreipiuosi į posėdžio dalyvius. Ar turėtumėte klausimų mūsų viešnioms ekspertėms? Prašau ir trumpai prašyčiau prisistatyti. Aš esu iš nevyriausybinės organizacijos, kuri vadinasi Flora. Mes esame ekspertų grupė, dirbantys su lyčių, tvarumo ir priklausomų ekonomikų klausimais. Uh, Man įdomu šios diskusijos, jei pažvelgtume į klimato kaitą, kuri yra tam tikros ekonominės ir pramoninės veiklos pasiekmi. Galbūt galėtume pasakyti, kad yra tam tikras ekonominio vystimosi modelis, kuris sukelia taršą ir taip toliau. Pavyzdžiui, tokiu atveju matome, kad moteris yra aukos, tačiau tuo pat metu jos gali siūlyti sprendimus ir tam tikras priemonės, kuriomis galima kovoti su, pavyzdžiui, potviniais. Girdėjome ponios Pieti Kainen pasisakymą, ji yra šešėlinė pranešėja. Taigi yra tam tikra lyčių analizė, tyrianti ekonominio vystimosi klausimus. Moteris turi tam tikrą galę kreipti ekonominės veiklos, ekonominę veiklą ir visuomenės vystimasi, tačiau dažnai į moteris yra kreipiamasi tik pačioje pabaigoje, jau sprendžiant problemas. Aš norėčiau pasiūlyti, ir mano nevyriausybinė organizacija ties tuo ir dirba, būtent štai, ką reikėtų kurti struktūras e, kovojančias ne tik su klimato kaita, bet ypač kovojančias su socialinėmis, finansinėmis problemomis, kurios yra ekonominio ir pramoninio vystimosi simptomai. Toks vystimasis mato konkurenciją kaip vertybę ir tokie žmonės neatsižvelgia į ateities kartų poreikius ir vertybės struktūrinėme, sisteminėme lygyje. Aš nežinau, kam reikėtų užduoti šį klausimą, tačiau matome susirūpinimą dėl šių dalykų Europos parlamente, kuris būtent ir analizuoja lyčių lygybės klausimus, siejamas juos su klimato kaitos klausimais, ekonominiais ir finansiniais klausimais bei problemomis. Ačiū. Jag är inte riktigt säker på Na, nesu visai tikras, kam kurčiai, kurčiai skirtas jūsų klausimas. Ar yra daugiau norinčių salėje pasisakyti? Aš pati studijavau ekonomiką, esu puikiai susipažinusi su šią diskusiją. Man labai patinka Hazel tyrimai, rodantis, kaip apskritai yra konstruojama ekonomikos koncepcija ir kaip yra kuriama gerovė, kokie yra rezultatai, kokios yra to pasiekmes. Aš tikrai labai pasisakau už tokio pobūdžio diskusijas ir tokį suvokimą. Tačiau kitas klausimas yra, ar šis požiūris, jeigu jį įtrauktume į savo pranešimą, atneštų kokios nors naudos. Na, tiesiog palikčiau tai pranešėjai spręsti ar atsižvelgimas į esamus ekonomikos modelius atneštų mums naudos. Please. Prašom. For... Ačiū už jūsų pastabą. Manau, jog būtina pasižiūrėti į visų problemų, su kuriamis susidurėme, priežastis. Manau, jog Rio plus 20 diskusijos uh, padeda analizuoti tai, kokios ekonomikos ir kokios visuomenės mes iš tikrųjų norime. Ir kritika, kaip jau anksčiau buvo minėta, remiasi visuminiu požiūriu. Būtina, kad turėtume tokio pobūdžio diskusijas, tačiau kol kas jų dar trūksta. Ačiū. Thank you. Uh, Mrs... Dėkuoju, ponė Thompson. Ačiū. Norėčiau prisidėti prie diskusijos apie žalį ekonomiką ir žalį augimą Europoje. Aš pamačiau, kad šioje srityje nevyksta e, pastangos lyčių lygybės link. Ir pastebėjau, kad dauguma postų energetikos, aplinkosaugos ir kitose srityse yra užimama vyrų. Taigi, manau, jog neturėtume leisti mokesčių mokėtojų pinigų jokioms investicijoms, iš pradžių neužsitikrinę, kad taip pat bus kuriamos darbo vietos ir moterims. Turėtume pasinaudoti šią krizę kaip galimybę išnaikinti lyčių segregaciją darbo rinkoje. Manau, jog tai yra labai svarbu ir mes Europos parlamente kaip tik ir laikomės e, tokio pobūdžio politikos linijos. Mano šalyje, Danijoje, neseniai profesinės sąjungos paskelbė ataskaitą, kuri teigia, jog jaunos merginos dirbančios statybos pramonėje negali praktikuotis, atlikti praktikos tokiuose pačiuose įmonėse kaip ir vyrai. Tai yra neprimtina. Taigi turime siekti, kad kuriant darbo vietas, žalias darbo vietas būtų kuriamos darbo vietos ir moteriams. Aš iš tikrųjų susitikau su profesinėmis sąjungos San Paule, Brazilijoje šiais metais ir man buvo pasakyta, kad jie taip pat vykdo projektus kartu su atstovais iš Vokietijos, Ispanijos, kurdami koncepciją pavadinimu moterys ir žalios darbo vietos. Tai yra labai svarbu, kuomet kalbame apie ekonomiką ir žalį augimą. Ačiū. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį poniai Pietikeinen. Uh, Norėčiau labai trumpai sureaguoti tai, ką sakė pranešėjas. Aš manau, kad kai kalbame ekonomiką, reikia atsižvelgti du aspektas. Visų pirma, tai yra nevaržomas augimas be ribų, o kita, pa, kitas aspektas yra tai, kad ekonomika ir išteklių naudojimas vertinimas kaip cikliškas. Ekonomika pati vertinima kaip cikliškai besivystanti. Uh, Ir aš manau, kad pranešime tai galima būtų atsižvelgti ir daryti sąsąją su veiksmingu iš, išteklių panaudojimu ir kaštų internalizavimu. Pavyzdžiui, komisija sudarydama veiksmų planą galėtų um, daryti atitinkamas sąsajas. Mm, looking out and seeing. Na, nematau daugiau norinčių pasisakyti. Kągi, tuomet suteiksiu žodį poniai Keil Nilsen, jei tai mm, apibendrins klausimo rezultatus ir tars baigimą į žodį, prašau. D'abord, je vous remercie toutes et tous pour vos contributions qui vont nous permettre. Ačiū. Norėčiau padėkoti visiems už indėlį į diskusiją. Tai leis mums visiems uh, Um, eiti į priekį, tai leis man bendrai renkti um, pranešimą. Komisijos narė kalbėjo tuo pačiu klausimu, kalbėjo apie moteris ekologiškoje ekonomikoje, kad buvo kalbama apie užimtumą. Iš ties tai siektinas tikslas, reikia dirbti tuo klausimu. Apibendrinama diskusija norėčiau pasakyti, kad e, šio amžiaus iššūkis kovoti su klimato kaita, iššūkis didžiulis ir jo neįveiksime, jei neprisidės 53 procentai gyventojų, tai yra moteris. Akivaizdu, jog iššūkis reikšmingas ir tvirtai tikiu, kad jei nedalyvaus daugiau negu pusė žemės gyventojų, to padaryti nepavyks, reikia rasti sprendimus, reikia įtraukti moteris. Ir sutinku, moteris nėra vien aukos, nors labai dažnai, per dažnai uh, stikinių nelaimių atveju visų pirma nukenčia moteris. Kaip ir Matara puikiai tai parodė, matom ir kit, kitus judėjimus yra moterų, kurios ima reikalai savo rankas, jos turi uh, tos stiprybės teikia sprendimus, ką jos mums parodė, kad moterų samoningumas ir dalyvavimas išplėtė sričių ratą, kur galime aktyviai dalyvauti. Kai buvo išklausyta moterų situacijos vertinimas tapo e, platesnės, buvo pasiūlyta kitokių sprendimų ir tai leidžia geriau kovoti su klimato kaita. Tai vienas iš e, darbo aspektų, kai kas minėjo, kad klimato kaita prioritetas, o moterų teisės yra antrinės svarbos. Iš tiesų, girdėjom taip sakant. kalbėta ir apie revoliucijas. Tai pirmiausia revoliucijos, o moterų klausimas bus sprendžiamas vėliau. Jei moteris dabar neįsitrauks, šitų iššūkių neįspręsim. Jeigu sakoma, tas klausimas e, moterų bus sprendžiamas vėliau, tai kada tai bus padaryta? Žmonės turi suprasti, kad tai iššūkis visai žmonijai ir uh, E, tai galima spręsti, jeigu tai darys visi žmonės. Žemės ūkis e, Afrikoje buvo minėtas 80 procentų žemės ūkio produktų Afrikoje pagamina moteris ir kaip tik tai todėl afrikietės gerai suvokė šitą klausimą, ten yra daug organizacijų. Uh, jos žino apie tas problemas ir taip nėra atsitiktinai, nes jos užsiema žemės ūkiu, jos užsiema maisto gamyba. Tad ką norėčiau pasakyti, reikia suprasti, ko moteriams reikia, kokie jų poreikiai. Ir tai, tai nėra kliūtis kovai su klimato kaita, tai galimybė. Tai galimybė mums užtikrinti, kad E, būtų žinios, nedaryti visko taip, kaip, e, įpras, kaip įprasta. Tai yra galimybė keisti vartotojų elgseną, yra specifinių sprendimų, vietinių sprendimų. E, vietinių sprendimų. Tai suteikia mums galimybę kovoti su plačia diskriminacija, kuri minėta. Uh, Tai yra galimybė kovoti su ilgametė seksualinė diskriminacija, lytinė diskriminacija. Ir iš tiesų ne, negali būti pernelyg paprastų sprendimų, reikia veikti dviem frontais. Visų pirma, siekti, kad moteriams būtų daugiau atstovaujama visose ligmenyse, visose sprendimus priimančiose institucijose. Manyčiau, tai yra esminės svarbos. Turime siekti, kad moterų įsitrauktų vis daugiau. Na, lygybė tai yra pagrindinis tikslas, vienodas lyčių atstovavimas visais lygmenim visose organizacijose. Ir e, be to reikia e, siekti, kad protingai žengtumėm į priekį. Reikia pagal lytis išskaidytų duomenų, tai buvo minėta. Uh, Taip, iš tiesų tokie duomenys turi būti renkami sistematiškai, e, rengiant programas, peržiūrint jas, reikia įtraukti moteris į dėrybas, į diskusijas, į planavimą įvairių veiksmų. Kaip moterų teisų komiteto narė, manau, kad jog visiškai aišku yra, jog reikia uh, reikia rasti būdus e, spręsti šitą iššūkį. E, buvau pateikusi pavyzdžių, turbūt dar kartą jų neminėsiu, tačiau labai svarbu imtis veiksmų skubiai, kad e, moteris būtų į, įtrauktos, kad lyčių darbo atverkė būtų įtraukta, kalbant apie kovą su klimato kaita. Uh, moterų įtraukimas nėra papildoma kliūtis, tai galimybė mums veikti geriau, efektyviau, skubiau. Ir mano supratimu visiškai akivaizdu, kad be moterų nepasieksime savo išsikeltų tikslų. Taigi tai reikia daryti visais lygmenim, vietos regioniniu, nacionaliniu, tarp valstybiniu Visur tai reikia daryti. Ir pabaigai norėčiau perskaityti uh, citatą Pietų Afrikos ministrės, kuri pirmininkavo konferencijai Durbane. Jis sakė, jog negalime toliau galvoti tik tai apie tai, kas yra patrauklų vienai lyčiai. Mes dirbsime toliau šio klausimu. Tiesą sakant, rytoj e, vyks seminaras. Jei jūs e, jį jums įdomu, tai e, prie išeimo pateiksime daugiau informacijos. Taigi, jei kas nors nori eiti toliau, dirbti tą darbą, rytoj bus galimybė iš ryto kalbėtis tais klausimais su mūsų renginio svečiais. Dėkuoju labai trumpai, tiesiog konstatuoju, kad šis klausimas iš ties buvo labai įdomus, informatyvus. Ir kaip žaliųjų atstovas bei moterų judėjimo šalininkas, galiu pasakyti, kad e, gavau labai įdomios informacijos. Čia kalbėjome apie kitokią elgsiną, kitokį gyvenimo būdą ir jeigu to norime pasiekti, reikia nemažai ką pakeisti. Ir sutinku, kad moteris ir vyrai pasirenka skirtingą gyvenseną ir galbūt e, mitas yra teikti, kad pakeista gyventina reiškia prastesnė gyventina. Ne, Tiesiog kitokio gyvensena reiškia, kad kitaip elgsimės, kitaip matysime pasaulį. Dvi savaitės einu šias pareigas ir iš tikrųjų sutinku, kad reikia keisti mąstyseną, gyvenseną ir galbūt reikėtų sumažinti per pusę posėdžių skaičių e, tam, kad galėtume taupyti. Bandžiau pradėti nuo savęs, bandžiau keisti šiek tiek bent jau savo gyventiną ir tiesą sakant, jeigu veiksmingai vadovaujame posėdžiams, tai visi turime iš tos naudos, tačiau šiame pastate ne visuomet lengva tai padaryti. Norėčiau pasidalinti keturiomis svarbomis išvadomis. Pone Kilnilsen e, trumpai atkreipė dėmesį tuos keturis dalykus. Manau, kad labai svarbu atkreipti dėmesį tai, jog, pavyzdžiui, investicijos į viešai transportą galėtų būti pagrindas tvaresniai moterų ir vyrų elgsenai. Be to buvo minėta, kad moteris turėtų tapti uh, E, problemo sprendimo dalimi. Ne vien tik vyrai turėtų viską spręsti. Buvo e, taip pat reikėtų statistinių duomenų, kurie atspindėtų e, abiejų lyčių požiūrį į klimato kaitą, elksenos skirtumus įtakojančius klimato kaitą. Ir formuodami klimato apsaugos ir aplinkosaugos tikslus, aš manau, turėtume atsižvelgti į šiuos lyčių elgsenos ir požiūrio skirtumus. Na, šiaip apibendrinimas norėčiau padėkoti ekspertėms už tai, kad pasidalinote savo labai vertingomis žiniomis. Dėkoju už jūsų labai vertingą darbą. Taip pat dėkoju ir keturioms šešėlinėms pranešėjams, o taip pat ir poniai pranešėjai Nikol Kil Nilsen. Jūsų pasisakymas, pastabas taip pat buvo labai įdomus. Taip pat malonu, kad buvo atstovaujama ir komisija klausimų metu. Dėkoju ir komisijai už pasisakymus, dėkoju ir sekretariatui, kurio pastangų dėka pavyko suorganizuoti šiandieną šį klausimą. Galbūt daug kas net neįsivaizduojate, kiek daug darbo reikia sudėti organizuojant štai tokius renginius. Pirmininkas dėkoja ir vertėjams, vertėjai dėkoja klausytėmis už klausimą. Ir puiku, kad šiandieną visi galėjome pasisakyti savo gimtają kalbą. Dėkoju visiems konferencijos dalyviams, dėkoju už dalyvamą ir klausimą, skelbiu posėdį baigtų. Ačiū.